Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Ponios ir ponai, brangus kolegos, mūsų darbo tarkė šiandieną gana įtempta, todėl nedėlisim pradėsime posėdį. Jeigu neturite pastabų dėl vasario pirmosios dienos posėdžio protokolo, tai tada jį tvirtiname. Šiandieną turime keturis darbo tvarkė, punktus darbo tvarkėje. Du iš jų yra susijęs su Balkanais civilinė misija Kosove, Lex, Eurlex ir taip pat ES e policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinoje. Taip pat turime Goltieri pranešimą, o 11.30 ponas Popovski su mumis susitiks pašnekėti Libijos klausimus. Ponas Klampenauer dabar pasisakys. Jis yra civilinių operacijų vadas, e, taip pat Eulex vad, e, vadas ir e, Jufjern Bosnijoje ir Hercegovinoje taip pat vadas ateis, kadangi dabartinė situacija verčia mus daug kalbėti apie įvykius Libijoje, tai šiais klausimais labai daug jau išnekėjome penktadienį nuo 11.30 viršūnių susitikime su ponu Papovski. Tačiau savo darbo tvarkėje vis tik tais palikome klausimus susijusius su Balkanais, nes dvi civilinės misijos iš ES Balkanuose yra labai didelės e, e, pajėgų požiūrių, o šiaip Kosovo misija, e, ES misija Kosove yra viena iš pačių didžiausių ir svarbiausių įvedant ten teisinę valstybę bei kovojant su e, organizuotų nusikalstamumų tiek Bosnijoje, tiek Hercegovinoje, tiek Kosovoje. Kalbant apie Eurlex, daug visokių įvykių. Eurlex dabar aptarinėjami integracijos klausimai dėl Marti pranešimo apie nelegalę priekybą organais Albanijoje ir Kosovoje, Kosove, tai yra labai rimta tema. Ir reikėtų dabar tiesiog pasiaiškinti, ar Eurlex galėtų spręsti tuos sunkumus, kuriuos daug kartų pabrėžė Marti dėl e, liudininkų apsaugos. Nes tai yra labai svarbi tema, tad misijos vadovas pasisakys šiuo klausimu. Šalia Marti pranešimo, kuris atspindi labai svarbės aktualijas, reikės taip pat Eurlex vertinimą atlikti, kiekvieną iš sudedamųjų dalių įvertinti, pasižiūrėti, kas vyksta dabar, kas dedasi Prištinoje, taip pat e, strateginius klausimus susijusius su misija, su aptarti muitinės teisingumo E, nes tais klausimais taip pat visi išnekėjome, mes visi, mums visiems jie labai rūpi. Taigi Eurleks misija net šalia to, kas yra jau išdėstyta Marti pranešime, reikės visą išnarstyti. Jūsų pintakas buvo prieš šešis mėnesius, taip kad dialogas vyksta reguliariai. Ir kadangi tokie intensyvūs įvykiai Kosove dedasi, tai iš tikrųjų tai labai svarbu. Ponas Klampenauer, ačiū pirmininkė. Jau ketvirtą kartą man tenka garbė dalyvauti diskusijose pakomitetyje ir man labai dėl to džiugu. E Džiaugiuosi galėdamas su jumis padiskutuoti apie ES misiją Balkanuose. Tos misijos atspindi platesnį ES įsipareigojimą, kalbant apie Europos pilietybę. Ir mes žinome, kad misijoje yra taikoma įvairiausia ES instrumentų įvairovė. Savo ruoštų aš noriu e, paieškoti galimybės ir paprašyti jūsų paramos, sprendžiant visą eilę klausimų, e, kadangi tai gali nuremti e, ir EULEX, ir ESPM misijų sėkmę. Ir mano kolegos vėliau truputį plačiau pakalbės apie kiekvieną iš tų dviejų misijų. Ypatingai rūpi jūsų pakomitečiui e, pono Marti parengtas pranešimas e, Europos taryboje, kurioje, kuriame yra tam tikrų teiginių apie e, baudžiamuosius nusikaltimus, kurie įvykdyti paskutinėme ano amžiaus dešimtmetyje. Europos Sąjungoje, kaip aš ir minėjau, atidžiai išnagrinės tuos teiginius, yra daug spekulacijų e, tarptautiniuose formuose, ar Euleks yra tinkama, tinkamas formas e, tirti Marti pranešimą. Aš noriu aiškiai pasakyti, noriu, kad šiuo klausimu neliktų jokių abejonių. Euleks e, turi atitinkamą mandatą, įgaliojimus tirti šią problemą, taip pat ir tos problemos galimas regioninės pasiekmes. Mano kolega plačiau pakalbės apie tai ką jis veikia šitoj srityje. Aš taip pat noriu labai aiškiai pasakyti, kad tai tik tai vienas iš daugelio atvejų, kuriuos tyria EULEX. Ir iš tikrųjų e, vienas iš mūsų tikslų yra e, tuos e, tyrimus, e, kai bandome išsiaiškinti e, tokias bylas, pasiekti, kad tie tyrimai atvestų į nusikaltelių nubaudimą. Tokia iš esmės yra Euleks misija. Kitas mūsų tikslas yra Šiaurės Kosove ištirti e, baudžiamosios nusikaltimus ir EULEX kaip tik e, ir siekia tų dviejų tikslų, e, šalia to neužmirždama ir kitų veiklos sričių. Dabar trumpai apie Bosniją ir Hercegoviną. Kalbant apie ESPM misiją, tai ir toliau čia kovojame su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija užtikrindami geresnį bendrabiavimą tarp teisėsaugos E, institucijų ir taip pat keitimasi žvalgybinė informacija tarptų institucijų. Tam reikia, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje e, vyrautų atskaitomybės ir skaidrumo sistema, kalbant apie e, teisės saugos institucijų darbą. Na ir pagaliau, dažnai tai varto, kartoju, Bet kartuoju tai, kadangi tai yra svarbu, siekiančių tikslų mums nepaprastai svarbu sulaukti jūsų politinės paramos ir jūsų vyriausybių politinės ir materialiosios paramos. Konkrečiai mums reikia aukštos kvalifikacijos personalo ir daugiau lankstumo, kad galima būtų į misijas pasitelkti e, samdomus darbuotojus. Dabar, kai atsigauname po ekonominės krizės e, ir kiti įvykiai pasaulyje gali nukreipti dėmesį nuo Balkanų problemų. Tačiau ES negali leisti, kad e, misija netliktų savo uždavinių iki galo to neturėtume leisti. Ačiū, ponė direktoriau. Tam, kad geriau suprastumėm diskusijas, norėčiau, nors ir pašnekėjome apie abi dvi misijas įžangoje, iš pradžių šnekėtumėm apie Kosovą, apie Urleks, o tada šnekėtumėm apie Bosnijos misiją. Dabar pon, ponas Marniak, tuomet apie Kosovą, tada apie Bos, Bosniją ir Hercegoviną. Ponas Marniak. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, kaip ES Valex misijos vadovas, džiaugiuosi galėdamas su jumis pasidalinti naujausią informaciją apie įvykius Kosove. Paminėsiu senatoriaus Dikmarčio pranešimą ir taip pat tas, tuos prioritetus, kuriuos aš išsikėliau. Uh, E, vadovaudamas misijoje nuo pereitų metų spalio mėnesio. Dabar keltą žodžių apie padėtį vietoje. Situacija Kosove išliko rami, nepaisant gana aktyvios politinės veiklos, kaip jūs kad ir žinote. Kosove e, įsitvirtino nauja politinė valdžia ir tai leido mums sustiprinti bendradarbiavimą įstatymo viršenybės srityje. E, vidaus reikalų, teisingumo ir finansų nauji ministrai man labai gerai pažįstami, esu tikras, kad galėsime konstruktyviai su jais dirbti. Dabar, kai yra institucinė vadovybė, galime drauge nustatyti prioritetus, e, bendradarbiaudami su kitomis misijomis ir remdamiesi pažangos ataskaitos išvadomis. Tai geriausias būdas e, mums e, panaudoti bendras e, pastangas, užtikrinant būtinas reformas ir siekiant, kad ES veikla Kosove būtų nuosekli. Tuo pat metu, pripažinus, kad situacija yra rami, yra ir tam tikrų trapumo ženklų. Pavyzdžiui, nereikėtų pakankamai neįvertinti tos rizikos, kuri kyla dėl ekonominių, socialinių sąlygų ir tam tikros izolacijos e, stiprėjimo, kas savaimės yra susijęs su vizų liberalizavimo klausimo sprendimu. Aš e, esu tikras, kad dialogas tarp Prištinos ir Belgrado, kuris prasidėjo, kaip žinote, pereitą savaitę, suartins abi bendruomenės politinių ir techninių lygmenių. Euleks yra pasirengęs kiek galima paremti tą dialogą, kurį skatina Robertas Cooperis. Dabar keletą žodžių apie senatoriaus Dick Marty pranešimą. Kaip žinote, mūsų misija labai rimtai žiūri į tuos teiginius, kuriuos pateikė ponas Marti savo pranešime. Iš karto po to, kai Europos taryba priėmė rezoliuciją paremta šio pranešimu, Euleks pradėjo iš ankstinį tyrimą, tirdama faktus paminėtus šiame pranešime. Tai reiškia, kad e, kol kas šioje tyrimo stadijoje įtariamųjų nėra. Euleks prokurorai, kaip aš, e, kaip e, ką tik buvo paminėta, turi įgaliojimus tirti pono Marti minėtos faktus. Artimiausiu metu mes ketiname imtis tokių veikslų. Visų pirma, misija e, įvardijo ir paskyrė personalą, kuris tirs būtent, tirs šiuos įvykius e, ir užtikrins atitinkamą konfidencialumą, kad tie tyrėjai būtų saugus. Mes taip pat didelį dėmesį skiriame liudininkų apsaugos programai, tame tarpe numatančiai ir tų liudininkų perkelimą gyventi į kitą vietą Ir kol kas ta grupė dirba patenkinamai, tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Paskelbus Martį pranešimą, mes susilaukime tinkamos paramos iš EULEX, bet šiame kontekste noriu paminėti du prioritetus, kuriuos aš iškėliau atvykęs dirbti tenai. Visų pirma, kalba eina apie Kosovo šiaurinę dalį kur mano prioritetas yra išlaikyti stabilę aplinką. Mano požiūris siekiančio prioriteto yra e, dviejų elementų požiūris. Visų pirma, mes turime e, tinkamai atstovauti mūsų misijai tame regione, prisidedant prie e, tvarkos palaikymo pastangų ir e, užmesgant tinkamą bendradarbiavimą su vietos gyventojais. Čia mes norime kiek galima išvengti galimų nesusipratimų. Greta šių administracinių svarbių žingsnių mes stengiamės e, tarp mūsų ir gyventojų stiprinti pasitikėjimą, kovodami su e, nusikalteliais, kurie veikia Kosovo šiaurėje. Čia mes e, kaip tik stengiamės kovoti su interetninėmis nusikaltelių grupėmis, kurios veikia ir šiaurėje, ir pietuose. Draugė su KFOR mes jau ėmėmės tokių operacijų ir aš esu nusiteikęs e, įsakyti ir tolesnių operacijų šią linkmę. Aš tikiuosi, kad Serbijos valdžia taip pat pradės tam tikrus tyrimus. E, kitas mano prioritetas yra ištirti nusikaltimus susijusius su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Aš žinau, kad e, apie mūsų misiją bus sprendžiama pagal tai, ką pasieksime ir šioje srityje. Ir noriu, kad čia žodžiai nesiskirtų nuo darbų. Kovojant su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir karo nusikaltimais, mes laikysimės būtent šitų prioritetų ir dirbsime drauge vis glaudžiau su vietos institucijomis. 2010 pasižymėjo sudėtingais ir jautriais tyrimais, kuriuos vedė EULEX institucijos. Ir aš tikiuosi, kad čia sulauksime konkrečių rezultatų ir kad tos bylos pateks į teismą 2011 metais. Artimiausiu metu e, didžiausias prioritetas e, bus skiriamas kovai su organizuotų nusikalstamumu ne tik tai Kosovo naudai, bet ir valstybių narių saugumo labui. Aš e, tikiuosi, kad Kosovo valdžia ir ypatingai Kosovo policija sugebės atitinkamai veikti šioje srityje. Ir pagaliau noriu pabrėžti, kaip yra svarbu užtikrinti, kad Kosovo valdžios pasiekta pažanga būtų tinkamai pastebima. Euleks ir toliau stebės, kaip jį prisima atsakomybę draugės valstybėmis narėmis ir komisija, stebėsime šią pažangą. Ir tikiuosi, kad įgyvendinant šiuos prioritetus mes ir toliau stiprinsime įstatymo viršinybę Kosove. Dėkuoju uždėmesį. Bien, merci. Euh, plusieurs collègues ont... Labai ačiū. Pasisakyti pagėdavo keletas kolegų. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą susijusi su įgaliojimu išplaukiančiu iš Marti pranešimo. Kompenau ir pradžioje minėjo, jūs taip pat minėjote pajėgumus, su kuriais Eurlex vykdė savo tyrimus, taip pat regioninėme lygmenyje. Šis klausimas nuolatos pasikartoja. Tačiau dar kartą norėčiau užduoti, ar jūs galite toliau teisiškai ir praktiškai vykdyti tyrimus Albanijoje, nes būtent Albanija buvo paminėta. Šalia to, kai šalia to, kad netgi Europoje ir ne Europoje gali būti tų operacijų užsakovai arba tie, kurie, kurie pasinaudoja tomis operacijomis. Taip kad ar gali Orleksas naudotis tuo, ką turi ir ar, ar gali tai būti efektyvu. Toliau e, dingia be žinios. Dar daugiau nei 1800 žmonių Kosove dabar yra dingę be žinios 400 serbų, 1400 kosoviečių. Iš tiesų labai skaudus klausimas, susitaikymo prasme skaudus, nes labai sunku tą klausimą išspręsti. Ir ar Eurleks gali kaip nors tą klausimą pakreipti sprendimo linkme? Dar vienas klausimas. Kai praeitais metais buvome susitikę su jūsų pirmtaku, Mūsų posėdis buvo atidėtas dėl plataus masto Prištinos operacijos ir dėl didelio masto korupcijos. Mums buvo pasakyta, kad, turė, kad tikimasi greitų rezultatų, tie rezultatai e, greiti ir buvo, viskas labai liktai ir gerai, gerai, bet mes neturime e, tų rezultatų, aišku, išsamių, nenorėtumėm gilintis į, į reikalą, nes ten galbūt ir slaptų dalykų yra, bet būtų gerai, jeigu pristatytumėte išsamiau. Dar ponė Lunačia paprašė žodžio ir pranešė Kosovo klausimais. Ačiū, aš tęsiu toliau angliškai. Um, Labadiena, norėčiau pasisveikinti su prelegentais. Uh, E, ponui Budemarniak norėčiau štai ką pasakyti. Aš dėja neturėjau praeitį laiko plačiau su jumis pasikalbėti ir nepaisant mano iš ankstinės kritikos, dar iki susipažįstant su jumis, dabar e, suprantu, kad jūs esate labai plačių e, pažiūrų žmogus ir esate pasirengęs taip pat dirbti ir su pilietinė visuomenė. Turiu keletą problemų, kurias norėčiau kiek plačiau paminėti. Buvo ką tik čia kalbėta apie kovą su korupcija. Pereitų metų balandžio mėnesį buvo uh, užvesta e, didelė e, byla, kuri sukėlė rezonansą tarp žmonių, kad pagaliau Euleksas vis tik tai pradės kovoti su e, stambiais nusikalteliais, ne su smulkiomis žuvelėmis, bet kol kas toje byloje nėra pareikšta kaltinimų tiems stambiems nusikaltėliams Gal galėtumėt pasakyti, kodėl ir kokioj dabar stadijoje yra ta byla, kada ji galėtų pasiekti teismą. Dėl Martį pranešimo e, mes Sasbūrė buvom susitikę su ponu Martį užsienio reikalų komitete, uždarame posėdyje. Diskusija buvo gana aštri ir aš grįšiu prie to, ką paminėjote ir jūs, ir ponas Klompenhauer sakoma, kad valstybės narybės e, nevykdo savo įsipareigojimų ir neteikia EULEX pakankamai kvalifikuotų e, prokurorų, teisėjų ir taip toliau, kaip kad buvo prižadėję. Jūs minėjote, kad prasidėjo toks e, pirminis tyrimas, kalbėjote taip pat apie liudytojo apsaugos programą. Ir mano klausimas būtų štai koksai, ko jūs norite iš valstybių narių, kiek reikia daugiau prokurorų? Ne tik dėl pono Marti pranešime minimų tyrimų, ir, bet ir dėl kitų, ko jums reikia, kad galėtume įgyvendyti, galėtumėte įgyvendyti tai, kam ši misija ir yra skirta. Na ir vienas dalykas, kuris susijęs ir su Juleks, bet taip pat ir su uh, E, galima teismo byla už Kosovo ribų kažkokioje neutralioje teritorijoje. Nes yra tam tikros baimės, kad kadangi nėra vietinės liudytojų apsaugos programos, kai kuriais atvejais Oleksas negali efektyviai veikti. Kaip jūs tą situaciją matote? Na ir dabar apie šiaurę. Jeigu teisingai supratau, jūs sakėte, kad norite išlaikyti stabilią aplinką ten. Problema ta, kad ta aplinka šiaurėje nėra stabili. Ji tikrai nestabili, nėra įstatymo viršenybės ir pasiekta labai nedaug pažangos. Minėjote, kad norite, kad geriau tarpusavėje e, susikalbėtumėte su vietos lyderiais siekiate geresnio pasitikėjimo ir ar jūs matote dialogo galimybę tarp to regiono ir Serbijos. Tai tiek norėjau paklausti. Dėkui, pakank. E, Dėkuoju, ponas Kukan. Pietričių Europos delegacijos vadovas. Two or three short remarks dvi ar tris trumpas pastabėlės. Visų pirma, sveikinu tris e, prelegentus pas mus atvykusius. Aukštai vertiname jūsų darbą, kurį jūs atliekate sunkiomis sąlygomis. E, šiandien turime puikią progą pasikeisti nuomonėmis su jumis ir tikrai vertinu tą realistinį požiūrį į situaciją, už kurią jūs atsakote Kaip ir ponė Lunaček minėjo, pereitą savaitę mes gyvai keitėmis nuomonėmis su ponu Dick Marti. Diskusija buvo kitokia negu kad šiandieną ir mano klausimas ponui Demarniakui būtų štai koksai. Euleksas e, sausio 28 pasakė tai, ką ir jūs čia paminėjote. Sakėte, kad e, Euleksas turi gebėjimų, patirties ir įgaliojimų tirti teisminės bylas. Ir ponė Luna čia klausė, e, kaip čia galėtų prisidėti valstybės narės, o aš paklausiau, kaip galėtų Europos parlamentas būti jums naudingas ir ar ponas Marti jums yra naudingas, padeda, jeigu jis tai daro.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 Aš štai ką norėčiau sužinoti, kiek bylų esate perėmė tokių, kurios anksčiau nebuvo iki galo išspręstos. Ir dėl kurių teks spręsti jums. Antra, ar yra kažkokių pokyčių susijusių su uh, UNMIK anksčiau dirbusiais žmonėmis. Kas su jais atsitiko, ar jūs sekate jų likimą? Na ir dabar dar vienas dalykas. Ponas Marti yra pasakęs štai kokį dalyką, su kuriuo aš sutikčiau, nors nesu visko ir sutinku. Jis kalbėjo apie korupcijos bylas ir apie galimą priekybą žmogaus organais ir sakė, kad tyriant šiuos dalykus Euleks personalas turėtų dirbti ilgiau Kosove blogai, kada jie kiek padirbėję turi išvykti ir atvyksta kažkas naujas, aš manau, kai tyriant tokias rimtas bylas, reikia užtikrinti, kad žmonės, kurie jau susipažįsta su situacija, su byla, galėtų ilgiau ten pasilikti ir jas privesti iki galo. Na ir dar vienas dalykas. Kalbant apie Albaniją, kiek žinau, Albanijos vyriausybė yra pareiškusi, kad ketina bendradarbiauti tyriant šį klausimą, ar galite tokį pasisiūlymą priimti? Uh, for... Pone Kopan, Dėkui. Du klausimus ponai Klompenhaueriui ir vieną ponai De Marniak. Ponas Klompenhaueriui. E, pirmasis klausimas yra susijęs su civilių gairių tikslu. E, tas tikslas baigėsi neužilgo. Ar jūs manote, kad pasibaigus tam terminui reikėtų vis tik pratesti veiklą šitoje srityje? Dabar misijos e, Balkanuose reikalauja tam tikros įtemptos veiklos vakarų Albanuose. Aš žinau, e, kad viena iš tų veiklos ryčių yra išminavimo veikla. E, bet ar jūs ketinate išplėsti šitą veiklą ir į Bosniją ir Hercegoviną ir Kosovą. Žinome, kad ten yra dar daug neišminuotų minų. Na ir ponui Demarniakui turiu pasakyti štai, kad gaila, bet jūs pagrindinio klausimo vis tik e, nepaminėjote. Klausimo, kuris iškilo, kalbant apie Dikmartį pranešimą, aš konkrečiai kalbu čia apie liudytojų apsaugą, nes tai iš tikrųjų yra problema, nes liudininkai yra tiesiog žudomi. Uh, Kaip ketinate spręsti šią pagrindinę problemą? Nes nors tyrėjai ir labai gerai organizuoti, bet jeigu liudininkai tinkamai nebus saugomi, tai jie tiesiog ir nieko nepasakos. Tai yra susijęs su viso regiono istorija. Kokia yra jūsų strategija šioje srityje? Dėkuoju ponas Ulakį. Dėkoju pirmininkė. Išklausiau abiejų prelegentų pasisakymų ir turiu pasakyti, kad e, negaliu taip e, mandagiai sureaguoti, kaip kad mano kolegos kol kas sureagavo, nes e, iš esmės jūs kalbėjote apie gerus ketinimus, tą bet kas ir bet kur gali padaryti. Jūsų pareiškimai buvo labai abstraktus, nebuvo nei vieno konkretaus skaičiaus, fakto ar elemento, kurie parodytų, ką jūs darote, ką norite nuveikti, kokios jūsų stipriosios pusės iki šiol ir kokios jūsų silpnosios pusės. Esame Kosove ir Bosnijoje dramatiškoje situacijoje, naudojame mokesčių mokėtojų pinigus Kiek žinau, ten dirbate ne nuo vakar, o jau e, dviejus metus, nes e, kol kas sunku susi, susigaudyti laikę, bet me, ir mes negauname pagrindinių elementų, kad galėtume suprasti, kas ten vyksta. Mums nereikėjo pono Marčio pranešimo, kad sužinotume, kokia yra padėtis tenai nusikalstamo, nusikal, e, organizuoto nusikalstamumo istorija Kosove yra ilgesnė negu kad iš vis konfliktas vakarų Balkanuose. Ten veikia vienas iš labiausiai ar stipriausiai organizuotų nusikalstelių grupuočių visoje Europoje Bet koks tyrimas labai aiškiai rodo, kad ten susitelkė nusikalstama veikla visoje Europoje. Todėl mane stebina tai, kad jūs tarsi bandote visą tai užglaistyti ir kalbėti vien tik tai apie gerus ketinimus, apie tai, ką reikia veikti ateityje, nevertindamas to, kas buvo praeityje ir nevertindamas. Eh, konkrečios e, organizuoto nusikalstamumo situacijos Kosove. Taigi, aš manau, kad svarbiausia yra tai, kad yra labai rimta nebaudžiamumo problema. Bet kuris e, prokuroras e, dirbęs Kosove labai aiškiai jums gali pasakyti, kad didžiulė problema yra nusikalstamumo ir uh, valdžios e, sąsajos. Tie ryšiai turėtų būti nutraukti ir man įdomu, ką šią prasme daro Euleksas, kurio misija yra užtikrinti įstatymą viršenybę. Tikrai esu pasibaisėjęs tuo, kad Kosovas, kuris nori būti europinė šalimi, uh, kol kas, kiek aš žinau, ir jūs mane pataisysite, kol kas neturi jokių įstatymų, kurie numatytų liudininkų apsaugos programą, kuri yra ES standartinis dalykas po Palermo dokumentų prieimimo. Taip pat žinome, kad didelė problema yra personalo rotacija. Tai didelė kliūtis e, vykdant tyrimus ir tai administracinė problema, ne politinė ar kokia kita. Kodėl kai kas, kas jau dirba septynerius metus, kol kas e, nepašalintas? Antra vertus, e, rimtų tyrimų atlikti per šešis mėnesius neįmanoma. Na ir pagaliau e, slaptumo ar konfidencialumo apsaugos problema. Mums nereikia pono Marti, kad suprastume, kad e, e, bet kokiame teisminėme tyrimė būtina užtikrinti tokį konfidencialumą, nes kitaip nieko nepasieksi, nes dinksta liudininkai, žmonės yra žudomi, tyrėjai yra persekiami ir taip toliau. Tai rimta problema Kosove, kur veikia organizuotas nusikalstamumas, kurie turi puikius žvalgybinius duomenis apie tai, kas vyksta kitoje pusėje, kitoje barikado pusėje. Ir čia aš noriu paklausti jūsų, kokie jūsų planai šitoje srityje. Dėkuoju, dabar panas Kirilov. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau tik pratesti ir pasakyti štai ką. Ar teisingai aš jūs suprantu, kad pono Marti e, ats, e, ponas Martė atskleidė kažką tokio, kas nustebino misiją ir kad dabar e, pirmą kartą pradėta spręsti tokia problema kaip liudininkų apsauga. Čia būčiau šiek tiek nustebęs, bet norėčiau išgirsti ir jūsų atsakymą. Žinoma, viso to pagrindas yra tai, kad e, Kosovo buvo pripažintas per anksti ir tai sukūrė e, tą tokią simbiozę tarp politinių lyderių, kurie anksčiau e, buvo susijęs su karo veiksmais toje teritorijoje ir su organizuotu nusikalstamumu. Tokia simbiozė egzistavo ir anksčiau. Dabar, kai tos jėgos yra valdžioje, visiškai logiška, kad ta veikla tęsiasi ir dar didesnių mastų. Šit, šis procesas yra esmingai svarbus ne tik tai Kosovui, nes e, tai, kas vyksta ten, kažkuria prasme yra tarsi užkratas ir aplinkinėms teritorijoms, beveik visoms Balkanų valstybėms. Neturėtume užsimerkti prieš faktus. Akivaizdu, kad e, menkiausia pažanga Kosove galėtų turėti pozityvios įtakos ir kaiminėse šalyse o e, pažangos nėra, atvirkščiai padėtis blogėja. Ir tai anksčiau ir vėliau prives prie tam tikros sprogimo. Ir staiga mes vėl nustebę suvoksime, kad turime pradėti dirbti viską iš naujo. Ir kai jau mes taip apsispręsime padaryti, tada jau uh, Kosovo vadovai pasakys atsiprašome, ko jūs kišatės, mes esame nepriklausoma valstybė. Mes žinome, kas atsitiko dviem ar trim e, Vokietijos žvalgybininkams e, veikiantiems ten ir kaip sureagavo vietos valdžia į jų veiklą. Taigi, Aš manau, kad anksčiau ir vėliau turėsime padaryti išvadą, kad esame padarę esminę klaidą. Tam yra pakankamai pavyzdžių. Turbūt misija žino situaciją su buvusio prezidento sūnum. Na, o kalbant apie liudininkų apsaugą, aš noriu paklausti, ar iš vis yra įmanoma apginti E, apsaugoti tuos liudininkus Kosovo teritorijoje? Kaip ketinate veikti toliau? Dėkuoju dabar žodis atsakyti ponai Klompenhauriui ir ponai Demarniak. Na, pirmiausia, dėl tų dviejų klausimų, e, kurie man buvo užduoti dėl pilietybės gairių ir dėl išminavimo, tai ne mano kompetencijos rytys, aš į juos neatsakinėsiu. Uh, Dabar buvo klausima, ką Leks daro kovodama su organizuotų nusikalstamumu. Čia visų pirma noriu akcentuoti e, koks svarbus yra mūsų veikimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tai labai gerai atsispindi vietos e, žiniasklaidoje. Kiekvieną kartą, kai Euleks atlieka kratą ar imasi kitokių veiksmų, ir jeigu pažvelgsite į laiko faktorių, nes jūs žinote, kad a, e, a, e, savo operatyvinės veiklos a, a, tikrasias galimybės mes pasiekėme tik tai 2009 metų balandį. Tad štai, pažvelgus į tai, e, kiek mes esame nuveikę tame tarpe ir pratesiant UNMIK bylas, pamatysite, kad rezultatai tikrai yra įspūdingi. Kosove dabar suprantama, kad nebaudžiamumo nebėra, nes EULEX uh, imasi tų bylų, ypatingai tų rezonansinių bylų, kurias Euleks tyria. Žinoma, visi norėtume, kad e, galėtume veikti sparčiau, bet e, yra tam tikras teismų nepriklausomybės principas, kurį visoje ES mes turime gerbti. Taigi turime gerbti šį principą ir vengti politinio įsikišimo, iš kurios pusės jis bebūtų daromas. Antraip tie tyrimai taps politiniu žaidimu, o ne tinkamu teisminiu procesu. Būtent to mes turime stengtis išvengti. Ehm, be jokios abejonės galėtume jūs ir smulkiau informuoti apie kovą su organizuotu nusikalstamumu, tik tai pasakysiu, kad tikrai e, mūsų veiklos stadija dabar yra ne ketinimų deklaravimas, o tikra veikla. Dabar dėl uh, liudininkų apsaugos. Turime labai uh, aktyvę programą šitoje srityje, bet dėl išteklių ribotumo mūsų gebėjimai yra riboti taip pat. Pavyzdžiui, ne, ne visas šalis yra pasengusios priimti tuos liudininkus, kurie galėtų būti perkelti. Tai tiek tada kol kas ir norėčiau pasakyti, manau, kad Ksavieras galės pratesti. Protection des témoins, qui est un sujet euh, éminemment important et sensible. Na, aišku, šitie visi dalykai yra labai svarbus ir, ir jautrus, bet tai aš kalbėjau jau lapkričio mėnesį dar iki pono Martė pranešimo pasirodymo, nes na išties. <clears throat> Pradėdamas vadovauti misijai, aš tikrai atradau, kad supratau, kad situacija tikrai toli nuo idealios. Net, jei, kaip ir pasakė Keis, mes turime tikrai neblogą liudininkų apsaugos programą, kuri, kurią valdo tikrai puikus profesionalai, kurie buvo mums atsiųsti iš valstybių narių. Bet šiai programai tikrai dar trūksta personalo, kad jinai veiktų tinkamai. Ta programa buvo sukurta rengiant operacinį planą ir, aišku, finansuojama iš valstybių narių. Jos dėja apimtis yra ribota, nes <clears throat> negalima neribotai jos plėsti, kaip pasakė Kėjas, nes tai tikrai ištekliai <laughs> reti yra Ir ekspertų, tokių ekspertų yra labai mažai, bet šiuose valstybėse narise jų labai trūksta. Taigi reikia tiesiog suprasti ir, ir, ir, ir priimti kaip duotybė, kad dėja tokios programos e, na, galimybės visą laiką bus ribotos. Svarbiau yra tai, kad mes turime ir relocation, angliškai vadimą programą, tai yra liudininkų perkelimo gyventi į užsienio valstybės programą iš Kosovo iškeliant. Uh, Ir tai priklauso nuo valstybių narių e, noro priimti į savo valstybių teritoriją ne tik tai liudininkus, bet daugumai atvejų ir liudininkų šeimas. Ir padaryti tai neribotam laikotarpiai, kuris gali trukti iki pat to liudininko gyvenimo pabaigos faktiškai. Tai yra labai, na, subtilus klausimas ir aš suprantu, kad valstybės narės kartais susiduria su tam tikromis dviejonėmis dėl to, ar reikia ar nereikia pritarti tam e, liudininkų perkelimo, mm, tai liudininko perkelimo programai, ypač turint galvoje, kad tai tikrai ne, ne kalbama ne apie, mm, kaip sakant, gerus piliečius, o kartais priešingai. Ir šitos programos sėkmė priklauso nuo valstybių narių sutikimo priimti tuos perkeliamus liudininkus. Taigi, kuomet jūs man kelite klausimą, ką gali padaryti parlamentas, kad mums padėtų sprendžiant šios klausimus, tai galiu jums atsakyti štai ką. Kreipkitės į savo valstybės narės. Pabrėžkite tą būtinybę. Perkelti. Sudaryti galimybę perkelti tokius liudininkus į valstybės narės. Reikia suprasti, kad tų liudininkų, kuriuos reikia apsaugoti, nėra E, begalės, na, neturiu kažkokių konkrečių skaičių šiandien. Neturiu net supratimo, ką ponas Marti turi galvoje apie tai kalbėdamas, bet tai nėra tikrai pilni autobusai liudininkų, kurias taiga vieną dieną pavydės link valstybių narių. Bet tai vis tik, kaip sakiau, yra jautrus, subtilus klausimas ir šiandien misija užtikrina tam tikrų liudininkų apsaugą. Pakankamai uh, patenkinamėms sąlygomis, bet jau faktiškai mes pasiekėme savo gebėjimų ribas šioje srityje. Na, dėl Kosovo teisės aktų. Šiandien faktai yra tokie, kad įstatymas susijęs su liudininko apsauga kol kas vis dar yra tik tai projekto stadijoje. Jis be abejonės buvo užblokuotas, užšaldytas per visą politinių neramumų laikotarpį, kurį mes puikiai žinome. Ir šitas įstatymas yra vienas iš tų prioritetinių klausimų, kuriuos mes norėtumėm kuo greičiau aptarti su teisingumo ministru. Taip pat akivaizdu, kad e, liudininko apsaugos e, tokios tarnybos sukūrimas eksnygila Kosove e, trūktų tikrai dviejata, trejata metų. Ir tie, kas kalbėtų optimistiškiau, tai tikrai neišmano situacijos. Taigi kol kas tokia situacija Kosove. Tai yra, aišku, vienas iš mūsų pažangos siekimo tikslų. Tai kaip mes ruošiamės, tie klausimai, kuriuos mes ruošiamės tikrai paskatinti spręsti Kosovo valdžią, bet per ateinančius dviejus, trejata metų reikia suprasti, kad tartutinė bendruomenė per misiją ir per liudininkų perkelimo programas tik tai galės veikti ir taip galėsime spręsti situaciją. Ačiū, Ksavžiai. Kalbant apie personalą, iš tiesų kreipsimės į valstybės narės prašydami papildomų darbuotojų, kad mūsų tyrimo gebėjimai būtų didesnė. Čia taip pat buvo kalbėta apie e, teisėjų trūkumą, Mes jau dabar bandome samdyti kai kuriuos iš jų, apie 30 procentų, man regis, e, teismų sistemoje dirbančių žmonių yra e, samdyti žmonės iš šalies. Valstybės narės leidžia mums e, tokią praktiką tęsti ir e, jie dirbs, žinoma, ne tik tai pono Marti pranešimo kontekste, bet ir apskritai. Na, o kalbant apie komandiruotės trukmę, buvo klausima apie tai. E, jūs žinote, kad Euleks e, tas laikotarpis ne šeši mėnesiai, o vieneri metai, bet žinoma, ir tas laikotarpis yra gana trumpas, Todėl mes e, stengiamės išnaudoti, kuo geriau, efektyviau išnaudoti tuos žmonės, kuriuos turime. Kartais stengiamės, kad e, tos komandiruotės persidengtų, e, prašome valstybių narių mums padėti čia, kad ilgiau galėtų tie žmonės dirbti. Bet antra vertus, ir čia mums reikia jūsų paramos, kad galėtume iš e, valstybių narių prašyti e, daugiau personalo. Šia prasme mes nesame visiškai nepriklausomi ar autonomiški, mums reikia paramos. Esu tikras, kad drauge su misijos vadovu mes tą dialogą su valstybėmis narėmis sėkmingai toliau vesime. Dar truputėlį norėčiau sugrįžti, nes tai yra labai jums aktualus visiems klausimas. Taigi norėčiau sugrįžti prie to Marti pranešimo ir prie to, kaip misija pradėjo veikti, siekdama, na, atsižvelgti tą visą problematiką, kuri tiesiog kilo paskelbus e, senatoriaus Marti pranešimą ir, ir po to, kai šitas pranešimas buvo patvirtintas taryboje. Man kaip e, misijos vadovui iš karto pirmas uždavinys buvo suprasti, ką misija turi padaryti, ką Europos Sąjunga, kokią poziciją turi Europos Sąjunga priimti šio pranešimo atžvilgiu. Turint galvoje, kad iš pradžių situacija visiškai ne, buvo neaiški apie tai, kokie buvo siekiai ar, ar, ar, ar, ar vienu ar kitų susijusių šalių pozicijos. Taigi, nusprendžiau, kad reikia imti būtent tik tai teisinio požiūrio ir būtent to teisinio požiūrio vadovaudamasi prokurorai ėmėsi tirti šio, šią bylą, kaip visi prokurorai, kuomet jie nusprendžia, kad yra pakankamai, tarkime, arba faktų, arba kažkokių tai prezumcijų. O Marti pranešimą atveju daugiau kalbama apie prezumcijas negu apie faktus. Ir jau Tai reiškia, kad tik taip jau paskelbus pranešimą, aš pats kreipiausi į senatorių Martį, prokuror taip pat su juo susisiekė. Ir buvo pradėtas šitas iš ankstinis, prieš kiteisinis tyrimas, kuris, na, kaip ir visi tikriausiai žinote, yra daugiau, na, tokia bendra tokia priemonė, kuri kol kas ne prieš nieką nėra nukreipta, tiesiog jau reiškia, kad mes ėmėmės tirti šį reikalą. Jūs žinot ir aš, taip žinai, tai žinau, neseku situaciją e, labai atidžiai. Daug diskusijų vyksta apie tai, kaip visą tą šitą situaciją reikia valdyti. Aš kaip misijos vadovas dar kol kas neturiu kažkokios nusistatymo, konkretaus nusistatymo dėl to, kaip viską reikia tvarkyti, kaip viską spręsti. Mes su prokuroras tiesiog susitarėm, kad mes imamės atsakomybės už šitą klausimą ir imamės veiksmų, kad galėtumėm atsižvelgti į situacijos sudėtingumą ir ją kažkaip valdyti. Ir tai daroma per tuos etapus, kuriuos aš jums išvardėjau, bet jeigu norite, dar galiu kartą pavardinti. Taigi visų pirma, stengiamės identifikuoti, nustatyti. Kol kas e, keletą prokurorų ir tyriejų norime būtent paskirti tam, tam tai bylai spręsti konkrečiai, net jeigu kai kurie prokurorai dar turi kažkokių nebaigtų bylų teisme, kurias turi užbaigti. Bet, žodžiu, siekiame nustatyti, paskirti žmonės, kurie rūpinsis vien tik tai Martė pranešimo klausimais. Toliau, mes Mm, toliau mėginsime išplėsti šitą visą komandą su valstybių narių pagalba ir tikriausiai paskelbsime tokį netradicinę tokią <laughs> procedūrą, siekdami pasamdyti dar du ar tris papildomus prokurorus ir penkis ar šešis specialius tyrėjus ir dar kokį porą galbūt na, tokių teismo asistentų, kad būtų sukurta komanda, kuri tirtų vien tik tai išimtinai šitą reikalą. Taigi buvo priimtas sprendimas. Iš sukurti atskirą komandą dėl dviejų dalykų. Visų pirma, dėl saugumo norime juos izoliuoti, atskirti ta, tos specializuotus na, ta komanda nuo tos specializuotos prokuratūros, kur yra tokia mišri prokuratūra sudaryta iš tarptautinių ir albanų prokurorų ir taip pat dėl to, kad norime juos įkurti atskiroje infrastruktūroje kol kas, kuri būtų apsaugota, iš ties apsaugota, tiek, taip pat ir informacinių požiūrį apsaugota. Mes tikrai pradėjome e, labai aktyvius darbus ir tyrimus, nes suprantame, kiek svarbu užtikrinti yra šios misijos saugumą. Iš karto kilo klausimas būtent ir dėl liudininko apsaugos, apie tai mes jau pakalbėjome, mes pradėjome diskusijas kurios tikrai daug žadančios yra, su komisija E, siekiame užsitikrinti, kad ateis laikui turėsime pakankamai finansavimo, kad galėtume užtikrinti atitinkamų liudininkų apsaugą ir ypač galėsime užtikrinti kai kurių liudininkų perkelimą iš Kosovo, nes, kaip sakau, tai Tai ilgai trunkantis procesai, dažnai reikia perkelti ne tik liudininką, bet ir jo šeimą. Tai daug kainuojančios procedūros ir mes savo misijos kišenėje tokių pinigų dažnai neturime. Ir tai be to ilgalaikis darbas, kurį tą apsaugą, kaip sakiau, reikia užtikrinti ne vienerius metus. Mes taip pat susisiekėme su valstybėmis, narė, na, valstybėmis Kosovo kaiminėmis, kurios yra galbūt tiesiogiai, kaip žinote, susijusios su šia byla Ypač turiu galvoje Albaniją, kaip ponia Pak pati ir paminėjo. Albanija mums iš karto patikė na, tokį labai tiesų e, atsakymą, jie labai nori bendradarbiauti, aš susirašiau su užsienio reikalų ministru, turiu jo laišką ir jis mus patikino, kad Albanija yra visiškai pasiryžusi bendradarbiauti šioje, šiame reikale. Taigi mūsų prokurorai susitarė su Albanijos vyriausiai prokuroru ir, kaip sakiau, mes tikrai nor... E, manome, kad čia kontaktai yra labai daug žadantis ir tikrai bus tas pagrindas, kuris mums leis padaryti pažangos šioje byloje. Dabar dėl jurisdikcijos. Manau, kad šitas klausimas tikrai rūpi ne tik šiai institucijai, bet ir daugam už jos ribų. Na, aš nesu nei teisininkas, nei prokuroras, bet uh, Supraskime, kad misija jau yra atlikusi ne vieną tyrimą. Albanijoje mes praėjusį pirmadienį Prištinoje pradėjome procesą, kuriame kaltinami 90-mečio įvykių lyderiai, dė, kaltinami dėl e, tam tikrų įvykių Albanijos karo nelaisvės stovykloje. Taigi, kaip sakau, Mes jau esame atlikę tokių veiksmų, mes turime atitinkamą kompetenciją, mūsų jurisdikcija čia mes nieko nepažeidžiame ir teoriškai, na, iš principo, tarkime, Marti byloje mes irgi turėtume turėti pilną kompetenciją tai atlikti. Mes be abejo nesusitikame su Serbijos atitinkamais prokurorais, kurie specializuojasi karo nusikaltimų klausimuose ir jie mums taip pat pasakė, kad jie tikrai neblokuos situacijos ir sunkumų mums nekels tai yra prokurorai, su kuriais mūsų prokurorai jau nuo pat misijos pradžios palaiko nuolatinius ryšius, ypač dėl dingusių asmenų klausimo, kuris yra. Da, šitą klausimą aš dar vėliau aptarsiu. Taigi, na, mes po truputėlį išsivalėme kelią, siekdami užtikrinti, kad ir iš vienos, ir iš kitos pusės mūsų prokurorai galėtų dirbti tada, kai to prireiks, Ir aišku, mes, kaip pirmininkas, jei, kaip pirmininkas pasakė, išaiškės, kad reikia dar daugiau padaryti, teritorinių, tarkime, požiūrių eiti toliau, nei tos dvi valstybės, apie kurias dabar kalbame, yra irgi atitinkamų procedūrų leidžiant tai padaryti ir mūsų prokurorų kompetencija tikrai nepriboja jų galimybės tęsti toliau tą tyrimą. Be abejonės, tai reiškia, kad bendradarbiavimas ir, ir gera valia iš e, atitinkamų valstybių administracinių institucijų taip pat reikalinga. Aš kol kas dar negaliu nuspėti, kaip įvykiai gali plėtotis. Bet griežtai teisinių požiūrių prokuroro labai aiškiai E, pozicijos laikosi, kad jokių kol kas kliūčių nėra mūsų misijai pradėti šitą tyrimą. Nežinau, ar atsakiau visus jūsų klausimus, kurie jums galėtų kilti dėl Marti pranešimo. Aš tikrai galiu spėti, kad tų klausimų yra daug daugiau, bet tiesiog stengiausi jums na, tokį aiškių įsivaizdavimų sudaryti situacijos ir, ir, ir tai, kaip, kaip mes reš, rengiamės jas spręsti. Diskusija kol kas nėra baigta. Jeigu vienu ar kitu metu bus primtas sprendimas, dėl kurio reikės keisti kažką šioje byloje, tai mūsų prokurorai be abejonės, jei to reikės, atėjus tam tikram laikui, perduos informaciją apie, apie tai, apie visą informaciją surinktą šioje byloje tam, kam, kas yra kompetitinga šioje srityje. Bet kol kas yra sutarta ir valstybės narės, su kuriomis mėnesio pradžioje čia Briuselė aš kalbėjusi, pritarė pačiam principui, taigi misija kol kas tęsiasi, tol kol mums pasakyta, kad jau nebereiks to daryti, jeigu toks sprendimas turės bus priimtas. Dėl dingusių asmenų, apie kuriuos kalbėjo pirmininkas. Iš ties, tikrai dar yra apie 1800 ir 1821 asmuo dingstam, dingęs. Jeigu norite skaičių, štai prašau. 1821. Asmenis ir kaip pirmininkas sakė, yra apie 1400 albanų ir apie 400 serbų yra dingę. Misija taip pat sprendžia šį klausimą. Praeisiais metais mes e, apie šimt keletą kūnų tinkamai identifikuotų sugražiname jų šeimoms. Ką reikia suprasti, šie, kalbant apie šios klausimus? Viskas yra labai sudėtinga. Tai reiškia, kad mes turime prieiti prie kontražvalgybos informacijos, prie atitinkamos informacijos apskritai. Tai reiškia, kad mes turime atlikti identifikavimo, tapatybės nustatymo darbus, kurie jau atliekami jau praėjus daugeliu metų po įvykių, jie labai sudėtingi, tai vyksta tose departamentuose, kuriuos mes savo žargonė vadiname DFM, tai yra e, teismo medicinos departamentuose, tai tyrimai, kurie yra labai sofistikuoti, sudėtingi, DNR tyrimai. Tai be to yra labai jautrus tyrimai, nes mes puikiai suvokiame, ką jie reiškia šeimoms ir kokį vaidmenį visi šie tyrimai gali turėti kokį poveikį šie tyrimai gali turėti galimam bendruomenių susitaikymui, tarkime. Bet to reikia suprasti, kad laikas taip pat yra mūsų priešas šioje srityje. Patys lengviausi dalykai jau per dešimt metų padaryti. Geriau, blogiau, bet jie padaryti. O dabar, kas mums lieka, tai tik tai patys sudėtingiausi klausimai. Tas visas paketas žmonių, kūnų, E, ir mes žinome, kad juos bus tikrai labai sunku surasti. Be to, Kosove, turint galvoje visas meteorologinės sąlygos, tyrimo kampanijos, paieškų kampanijos faktiškai susliaujasi rudenio pradžioje ir prasideda vėl lyvo pavasarį vėl iš naujo, nes visos dirbožėmio sąlygos ir šiaip oro sąlygos yra labai sudėtingos e, rudenį ir žiemą. Tam reikia specialios įrangos ir paieškos tampa vis sudėtingesnės ir, ir komplikuotesnės, bet kasmet mes vis randame dar naujų e, kapavečių, sugebame nustatyti tapatybę dar keletą papildomų kūnų ir gražiname ar serbom, ar, serbo, ar, ar kosoviečių šeimoms tinkamų, tinkamai identifikuotus kūnus. Tai yra labai svarbu. Ačiū pirmininkė. Gal dar keletą žodžių. Apie e, Kosovo šiaurę, apie galimą dialogą. Dėl dialogo, aišku, turime istorinę progą, čia į smulkmenas nesileisiu, nes e, politinė to reikalo pusė nėra mano atsakomybės sritis, bet visi supranta, kokia politinė svarba ir kokias galimybės čia atsiveria. Ir, žinoma, mes tengiamės tą procesą pastumėti, e, tas dialogas svarbus ir pačios Euleks misijos įgyvendimui, nes jis leistų pašalinti tas kliūtis, su kuriuom dabar susidurime savo darbe, ypač šiaurėje. Galbūt girdėjote, kad e, yra tam tikrų rezultatų, sutarta dėl civilių registrų, dėl to sutarta per to dialogo pirmuosius susitikimus, bet aš tikiuosi, kad e, per tą dialogą bus galima išspręsti ir e, tokias problemas, kurios dabar mūsų pažanga riboja. Toliau kalbant apie šiaurę. Buvo klausimą, klausimą apie sėkmę. Viskas, žinoma, priklauso nuo to, kaip tą sėkmę matuosime. E, Euleks, mano nuomonė, sugebėjo išlaikyti stabilumą, dirbdamas draugė su K4. Ksavieras e, e, minėjo Mitrovicos specialią grupę, kuri tyrė organizuoto nusikalstamumo atvejus. Antra vertus turime suprasti, kad Euleks nėra kažkokia okupacinė kariuomenė, o paramos misija, vadinasi, turime pademonstruoti savo paramą piliečiams, jų kasdienėme gyvenime, tame tarpe ir gyventojams šiaurėje, kurie kenčia nuo nusikalstamos veiklos. Kaip žinote, misija ir šitoje srityje jau pradėjo įgyvendinti tam tikrų veiksmų ir gal Ksavieras čia plačiau norėtų pasakyti. Ačiū. Iš tiesų, kaip jau sakiau savo įžanginėje kalboje, šiaurė mano požiūriu yra prioritetinė sritis. Kai užiminėjau savo pareigas, tai taip ją ir vertinau. Žinau, kad yra tam tikra rizika tą šiaurę, na, sakykime, neigiamai vertinti. Taip gal ir nėra, bet aš labai atidžiai žiūriu, kaip Eurleks savo pastangas vysto šiaurėje Kosove. Žiūriu, kaip tai įsipaišo į bendrą kontekstą. Būtent dėl to, kaip jau minėjau, teikiu prioritetą kovoti būtent prieš tuos organizuotus nusikaltelius, kurie siaučia šiaurėje. Labai e, vientisa etninė sudėtis, tam tikros e, bendrijos ten yra įtrauktos ir politinėje, ir administracinėje e, plotmėje, o kalbant apie nusikaltelius, tai jie kažkokiais būdais gali su valdžios institucijomis susitarti ir veikti kartu. Taigi aš bandžiau žmonės, su žmonėmis kalbėti, juos įtikinėti tikrai nelengva buvo. Ir to nu, neslėpsiu nuo jūsų. Ir Leks nori pasirodyti savo, su savo pažiūriu labai nuoseklus. Kaip sakė Vinstankės, pirmiausia, generalinėme plane reikia išlaikyti stabilumą ir vengti tiesioginio konfrontavimo tarp bendryjų. 2008 metais buvau Karforo komendantų, žinau, kas būna, kas atsitinka, kai e, prasideda aršti konfrontacija. Taigi kiekvieną dieną mes bandome užtikrinti tą tokią pusiausvyrą, tikrai nelengva, Ir kadangi kiekvieną dieną Šiaurės Kosovo teritorijose e, būnam, tai tik tais taip galime kažką tai laimėti. Nesakau, kad laimėjome, bet jeigu taip nebus, tai tada nieko ir nebus. Jau keturi mėnesiai, kaip esu Kosove, kiekvieną vakarą penktą valandą visi e, misijos nariai pereidavo į pietus, laukdavo kitos dienos, kad vėl pradėtų vykdyti savo misiją, išskyrus e, kai kuriuos. Visi grįždavo į pietus. Taigi pirmoji priemonė, kurią norėjau įgyvendinti, buvo nuolatinis narių, e, komandos narių buvimas ten, kad jie apsigyventų, sakykime, pas gyventojų Šiaurės Kosove. Kai pradėjau dirbti ten, tai Mitrovicoje, e, Libaro šiaurėje dirbo keturi žmonės. Šiandieną mūsų dvylika. Atrodo, kad gana nedaug iš šalies, bet vis tik tais e, mūsų jau daugiau. Reikėjo nusistatyti saugumo taisyklės, tas saugumo tais, tų saugumo taisyklių mūsų verčia laikytis taryba, dabar es personalo saugumas yra mano asmeninė atsakomybė. Ir čia tikrai negalima užsimerkti, tad reikėjo taisyklę šiek tiek pakoreguoti, bet dinamik, yra tam tikra dinamika ir tikiuosi, kad iki pavasario turėsim 20, o gal ir daugiau misijos dalyvių, kurie jau bus įsikūrę šiaurėje ir kurie su žmonėmis daug glaudžiau bendraus. Manau, kad tai yra be galo svarbu. Ir tai supranta visi, kurie turėjo užtikrinti saugumą arba kontaktuoti su gyventojais. Ar greitai viskas palengvės? Na, čia tikriausiai ne, nebu, nereikėtų būti nei naiviais, nei optimistais. Tai tikrai užims daug laiko, kai kažkas tai rimto statoma, tai visada užima laiko jeigu kartais žengiame žingsnį į priekį, tai mažiausias koks nors nesusipratimas, žengiame keturi žingsniai atgal. Na, tą misiją suorganizavau. Mm, nuolatinės struktūros dabar jau tarp prie nuolatinių struktūrų priskiriami prokurorai, teisėjai, muitininkai. Visą tai daroma tam, kad e, savo veiksmus kovoje su organizuotų nusikalstumų koordinuotume. Jau darbas davė savo tam tikrų vaisių. Vasario mėnesį buvome numatę tam tikrą susitikimą, bet atidėjome tą susitikimą iki metų galo dėl rinkimų. Dabar jau geriau susipažinome su egzistuojančiomis struktūromis, turime ir kitų tikslų tiek šiaurėje, tiek pietuose. Libere. Į savo darbą įtraukiame ir vietinę policiją, nes policija yra ir bus geriausias postumis kovoje su organizuotu nusikalstamumu, sakykime, kovoje su narkotikais, policija labai daug prisidėjo ir tam pritarė gyventojai. Gyventojai žino, kad policija e, prisideda prie jų saugumo užtikrinimo ir prie stabilumo šiaurėje užtikrinimo. Taigi mes, e, aš savo pavaduotojui Andis Pars patikėjau vaidmenį būti mano atstovu bendraujant su visais vietos veikėjais ir įtraukiant juos į bendrą darbą. Tikiuosi, kad labai greitai pasieksime jau kažkokių teigiamų rezultatų. Bendrai paėmus kovoje su korupcija ir su organizuotu nusikalstamumu, nes jūs klausėte apie korupciją. Praeitais metais buvo kai kurių atvejų. Čia norėčiau keletą pastabų pasakyti. Mes esame teisinės valstybės misija. Ir atvažiavome ten tam, kad paskatintumėm kosoviečius dėkti teisės valstybės principus pagal mūsų europietiškus standartus ir gerą praktiką. Kartais tarp to, ko nori ir to, ką gali padaryti teisės prasme, didelis atotrukis. Mes labai didelius darbus, e, didelius tyrimus vykdome Ir jeigu kartu, e, jeigu jūs galėjote, domėjotės, kas ten vyksta, tai galėjote pamatyti, kad e, vyko ir kratos, ir konfiskuota buvo daug e, visko. Nepasakosiu, kaip ten detaliai vyko dėl suprantamų priežasčių, tačiau šiaip ar taip stumėmės į priekį. Ir kai žiūriu, kas vyksta Europoje, kai kurių sunkių bylų atveju, tai pasakysiu, kad pradirbę metus matome, jog visiškai normaliai sprendžiame tuos klausimus, e, kurie yra susijęs su korupcija aukščiausiame lygmenyje. Aišku, toli gražu ne viskas baigta, mūsų tyrėjai, e, prokurorai ir visi kiti dirba ir toliau, o kai ateis laikas, perduosime viską teismui. Neseniai buvo pradėta kai e, kurių bylų, Getsi, e, medikus, tai buvo e, tas pirmoji byla buvo susijusi su korupcija ir su karo nusikaltimais. Taigi yra tam tikrų bylų, kaip jau sakiau, yra tam tikrų bylų, kurias pradėjome 2010 metais ir šiandieną jau tos bylos perdodamos į teismus. O kokie bus teismų sprendimai, tai čia norėčiau vėlgi pateikti statistiką ir praktiką, kokia yra susiklošiusi Europoje. Ne visi teismai Europoje baigėsi nuteisimu, nes yra gerų advokatų. Taigi tai, kad žmonės atiduodame į teismą, nereiškia, kad tie teismai juos nuteis. Visą tai jūs ir patys puikiai žinote. Visą tai sakau ir visą tai darome, kad rodytume pavyzdį vietiniai valdžiai, vietinės valdžios atstovams. ou dans le gouvernement, si ça vous euh, tourmente ou pas, trouble ou pas. Alors, je, je, je sais pas exactement. Klausimo negalėjo vertėjai išversti, nes vėlai kalbėtojai įsijungė mikrofoną ir toliau šneka be mikrofono. Na, net nežinau, ar dabar yra politikoje tų žmonių, kurie anksčiau dirbo vietinėse struktūrose. Unik. samdėme tuos žmonės, kai sustiprėjome savo misijoje ir bandėme prisitraukti vietinių žmonių tokiuose srityse kaip vertimas raštu ar panašiai. Na, mano pirmtakas labai atidžiai žiūrėjo, kad jų leks ir jų miks būtų atskirta dėl viešosios nuomonės Kosove ir panašiai. O šiaip e, vis tik tais praktika parodė ką kitą, kad reikia veikti šiek tiek kitaip, todėl jisai pritraukė vietinius žmonės, kurie žinojo e, vietinio gyvenimo realijas. O dabar ar yra UNMIKO žmonių, kurie nuėjo dirbti į politinę sritį, nežinau. Reikės pasidomėti ir, pasi, ir pasižiūrėti, kokias, kiek tų žmonių iš tiesų nuėjo į politiką. Ponas Arlaki norėjo dar užduoti vieną klausimą, tačiau prašom labai greitai, nes labai vėluojam. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už e, galimybę užduoti šį klausimą ir paskui pasakyti labai trumpą pastabėlę. Esu labai sunerimęs dėl Euleks padėties. Mano manimu, e, jūs tikrai niekur nežengėte. E, trūksta teisinio pagrindo, tai nuo jūsų nepriklauso tvarka, bet taip pat jūs negalite kovoti ir su uh, organizuotų nusikalstamumu, nes neegzistuoja atitinkamų įstatymų, kurie egzistuoja visose vakarų Europos šalise. Pavyzdžiui, neturite įstatymo dėl liudininkų apsaugos. Ir e, jeigu e, neturite įstatymų, kurie e, leistų e, tyriant e, baudžiamasias bylas, e, susipažinti su bankų informacija ir taip toliau, tai nieko negalite padaryti. Tuo tarpu mes turime Palermo konvenciją, kurios kiekviena valstybė narė privaro laikytis. Taigi, be viso to jūs nieko negalite padaryti kovodami su organizuotu nusikalstamumu nei Kosove, nei kur kitur pasaulyje. Taigi be labai aiškios strategijos jūs tiesiog e, puldinėjate į įvairius pakraščius, bet nežengėte į priekį. Na ir dabar ponai Klompenhaveriui norėčiau štai kokį klausimą užduoti. Kiek Euleksas kainavo iki šiol per du metus kai jis veikia ir koks bus biudžetas ateityje, kiek žmonių dirba ir kokiuose etatuose. Uh, well, that... Uh, Dėkui. E, iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad Euleksas gali dirbti tik su tokiais įstatymais, kurie egzistuoja. Ir aš sutinku, kad tuos įstatymus reikia tobulinti ir Kosove, ir Bosnijoje, Hercegovinijoje ir kitur. Bet mūsų misija yra taikyti esamus įstatymus. Tas turi būti aišku. Dabar dėl uh, išlaidų. Aš manau, uh, kad apie 150 milijonų yra mūsų metinis biudžetas, galbūt šiek tiek daugiau. Uh, Dabar esame įdarbinę nuo 1700 darbuotojų, apie 1700 darbuotojų, dauguma iš jų yra policijos pareigūnai. E, ir taip pat, žinoma, misija atlieka tam tikrus e, vykdomosios valdžios e, darbus, taigi yra ir tokių žmonių. Na, o kalbant apie prokurorus, 37 prokurorai dirba. Bien, nous en restons là pour la discussion Kosovo. Euh, merci. Na, kol kas tiek diskusijos apie Kosovą. Ačiū už jūsų pasisakymus. Tikrai reikia reguliariai vertinti misijas ir jų rezultatus. Tai yra, matosi, akivaizdu. Visiems tai rūpi. Taigi mes tikrai būsime dėkingi, jeigu vėl panašią diskusiją suorganizuotumėm šiek tiek vėliau. Ne, ne, jau nepaisant tų specialių kažkokių klausimų, kuriuos reikės spręsti dar reguliariau. Ačiū visiems, tikrai dar susitiksime greitų laikų. Truputėlį atsiprašome, kad vėluojame, bet manau, kad tikrai buvo svarbu giliau išnagrinėti šitą e, klausimą. Na dabar komisaras Feleris bus negiosiovina. Thank you, Mr. Chairman, and good morning. Ponas Feiler, Dėkoju pirmininkė, labas rytas, gerbimieji Europos parlamento nariai. Man didelė garbė atvažiuoti čia keletą šimtų kilometrų į šiaurę ir pakalbėti apie ES policijos misiją Bosnijoje ir Hercegovinėje, papasakoti, kaip mes kovojame su e, nusikalstamumu ir korupcija ten. Kaip žinote, Bosnijoje ir Hercegovinoje padėtis išlieka sudėtinga ir mes draugė su uh, kitomis misijomis vienodai vertiname tą situaciją. Po ekonomikos nuosmukio neturime kažkokių duomenų, kad padėtis saugumo srityje pasikeitė. Atvirkščiai e, padaugėjo nusikaltimų prieš nusavybę ir ši padėtis e, palėtė vis daugiau žmonių. Nuo pereitų metų birželio mėnesio mūsų misija pasistumėjo į priekį ir policijos paketo pasirašymas e, atvėrė kelią asociacijos susitarimo e, pasirašymui e, 2010 metais mes sugebėjome pasinaudoti naujomis galimybėmis, kovojant bendrai kovojant ir aš tai pabrėžiu su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Sakau bendrai, nes šalyje veikia 17 teisėtvarkos institucijų, kurios atlieka šį darbą. Taigi turime apie 80 policijos ekspertų, apie 40 kitokių ekspertų ir maždaug 140 e, kitokio personalo, profesinio administracinio personalo. 2010-ieji buvo svarbus e, ir sėkmingi metai Bosnijos ir Hercegovinos teisėjai tvarkai ir tarybos sprendimas supaprastinti vizų režimą šalies gyventojams į Šengeno erdvę suvaidino teigiami vaidmenį e, 2010 metais e, buvo įvykdyta daugiau kaip 30 plataus masto operacijų prieš e, organizuotą nusikalstamumą ir ekstremizmą bei terorizmą. 2010 m. paskutiniais mėnesiais nuo spalio iki, gry, iki gruodžio buvo įvykdytos kelios labai svarbios operacijos, kurių metu buvo areštuoti aukšto rango policijos pareigūnai ir tarnautojai. Kokias galima būtų padaryti išvadas dabar? Visų pirma, valdžia pakeitė savo požiūrį į kovą su nusikalstamumu ir tai susiję ne vien tik tai su vizų liberalizavimu. Todėl dabar turime susitelkti ties tinkamais atskaitomybės mechanizmais ir būtinybė sistemiškai ir holistiškai sukurti kovos su korupcija mechanizmus visose lygmenyse. Gruodžio mėnesio areštai Unasano kantone praktiškai nuėmė e, to kantono policijos vadovybę ir leido areštuoti iš e, Respublikas Serbska ir pasienio pajėgų atstovų gana e, daug pareigūnų. E, mūsų operaciniai gebėjimai dabar jau yra sukaupti ir drauge dirbant e, pavyko pasiekti pažangos, kovojant su organizuotu nusikalstumumu ir korupcija. Taip pat reikia uh, pagirti valstybės prokuroro vaidmenį, su kuriuo palaikau reguliarius santykius. Yra keletas mūsų sėkmės elementų. Visų pirma, vizų dialogas e, leido pagerinti padėtį. Antra, brandarbiavimas tarp aukštųjų teisėtvarkos pareigūnų ir jo pagerinimas leido efektyviau kovoti su nusikalstamumu, nes dėl vietos pastangų ir ES bei tarptautinės paramos per pastarį dešimtmetį padidėjo kovos su nusikalstamumu gebėjimai apskritai. Taigi tai, kas pasiekta sveikintina, bet to nepakanka Bosnijai ir Hercegovinai siekiant ES narystės. Ir šiais metais mes visų pirma susitelksime ties strateginiu ir instituciniu lygmeniu, kad mūsų pastangos būtų tvarios, o veiksmai atsakomingi. Pirmiausia, apie tvarumą. Yra sukurtos teisėjų tvarkos institucijos, jos veikia kantonų ir kitais lygmenimis, tame tarpe ir valstybės lygmenių. Nepaisant įvairių iššūkių, sukurtos atitinkamos institucijos, pasienio kariuomenė, e, mokesčio agentūros bei kitos institucijos dabar yra realybė. Jauniausia iš tų institucijų policijos bendradarbiavimo direktoratas pareikalaus paramos politinės ir kitokios, tiek iš vietos valdžios, tiek iš ES partnerių pusės. Teisėtvarkos institucijos ir valstybės prokuroras ir toliau tęsia bendradarbiavimą, nors jį reikės institucionalizuoti. Tai bus pagrindinis uždavinys artimiausioje ateityje ir vienas iš svarbiausių iššūkių ministerijų lygmenių. Saugumo ministerija veikia gana efektyviai šiame sektoriuje, ypatingai kai kalbama apie ES reikalavimus ir atitinkamą bendradarbiavimą tarptautiniu mastu. Kaip žinote, buvo E, sušvelnintas vizų režimas ir tai prisidės prie tvarių pastangų. Antra, atskaitomybė. Tai problema, kuri vėl grįžta į mūsų dėmesio centrą. E, viename iš kantonų iš tikrųjų e, buvęs policijos viršininkas laukia teismo, bet žvelgiant apskritai mes susidurime su situacija, kai nemažai policijos pareigūnų metų metais užsiminėjo nusikalstama veikla. Ir ko čia galima pasimokyti, ko gali pasimokyti priežiūros institucijos jų veiklos prasme. Tai turės nuspręsti vyriausybės ir parlamentai. Siekiant kovoti su korupcija, būtina nuolat e, kontroliuoti ir peržvelgti esamas struktūras, e, veiksmus, kada aptinkami korupcijos ar piknaudžiavimo savo valdžia atvejai ir tai gali pareikalauti taip pat e, ir e, būtinybės peržvelgti egzistuojančius įstatymus. Bet taip pat būtina, kad e, teisėtvarkos institucijos nuolat siūstų signalą piliečiams, kad jos kovos su korupcija. Ir čia mūsų misija dirba su visomis institucijomis drauge, sakydamas, kad uh, Nemažai yra nuveikta, bet reikia toliau dirbti toliau. Uh, sistema, kuri užtikrinta įstatymo viršenybę, turi būti atskaitinga piliečiams, turi vengti korupcijos tendencijų Ir kuo labiau ji stiprės, tuo labiau susilauks e, pastangų diskredituoti ir pakirsti ją iš tų, kurie nori užsimti nusikalstamą veiklą. Taigi, stojimo procese e, šis rytis išlieka e, mūsų dėmesio centre piliečių visuomeniai čia tenka ypatingai svarbus vaidmuo įtvirtinant pagrindinės esminės vertybės, kurios sukurtų teisinės valstybės pagrindus. Jeigu to nebus, tai tas e, trap, ta trapi teisėtvarkos institucijų sąranga gali būti sulaužyta. Ir mūsų partneriai priklauso nuo ES ir platesnės tarptautinės bendruomenės pastangų ge, stipriau motivuoti vietos politinį procesą, kad Bosnija ir Hercegovina ir toliau artėtų prie ES. Ir vietose, ir iš Briuselio turime siūsti signalą, Šią linkmę tuo pat metu remdami ir techninės pagalbos, ir strateginės paramos mechanizmų veikimą, siekiant, kad ta pažanga tęstusi ir toliau. Na ir pagaliau aš tikiuosi, kad tarybos priežiūra leis e, ir toliau numatyti mūsų misijos ateitį. Kaip žinote, mūsų misija numatyta iki šių metų pabaigos. Taip pat svarbu, kad būtų pasinaudojama techninių projektų finansavimo galimybėmis e, rengiantis narystai Europos Sąjungoje. Žodžią norėjo ponė Pak. Ačiū. Tikrai išklausiau jūs ir galėčiau net patikėti jumis. Beveik. Bet manau, kad vis tik tai situacija šiek tiek kitokia, nei jūs mums nupasakojate. Man būtų smagiau, jeigu taip nebūtų, aišku, būtų kitaip. Jūs puikiai suprantate, pažįstate aplinką, kurioje gyvenate, kokia konstitucija aplinka, 17 E, visokių represinių instancijų, ministrai, visa kita, viską, tiesiog viskas dubliuojasi. Taigi dabar, kai kalbam apie Sanaks kantoną, kur tam tikri dalykai buvo nustatyti, yra kitas kantonas, yra kit, kitame kantone veikia kita valdžia, jūs negalite visur suspėti. Deja. Ir todėl man kyla klausimas, kaip ten apskritai įmanoma toje šalyje įdėkti teisinės valstybės principus, jeigu nėra vienos bendros institucijos, kurią visi gerbtų. Jie visi kvestionuoja, kaip jūs e, galite kovoti su korupcija, jei jūsų priemonėms nepritariama, jeigu jums nuolatos oponuojama arba apskritai pasakoma, jūsų tai neliečia. Juk taip jūs dažnai veikiate. Gal su viena kokia instancija jums viskas sekasi dirbti, bet kitoje instancijoje susidarėte su kliūtimi. Ir kuomet turite e, krūvą žmonių, su kuriais tenka bendrauti, tai aišku, jų nuomonės kertasi. Kai tai yra baisi visa konfiguracija institucinė toje Bosnijoje Hercegovinoje, su kuria jūs turite dėja kažkaip taikytis. Aišku, policijos reforma buvo numatyta prieš keletą metų, taigi policijos reforma, policijos kuri, reforma, kuri buvo sukurta parengta pagal tos principus, kaip mūsų kolega Martins prieš keletą metų kalbėjo. Policija tokioje šalyje kaip Bosnija ir Hercegovina, nemanau, kad buvo tinkama reformuota, apskritai, kad ta reforma buvo reikalinga ar, ar tinkamai atlikta. Galima net kalbėti apie jokingą tiesiog situaciją. Kaip jūs sakote, yra tas pasirinkimo narystį procesas, kurį galbūt E, būtų vertingas šiai šaliai. Tačiau vėl kyla bejonė. Be atitinkamų institucijų, kurios būtų gerbimo šioje šalyje, nemanau, kad jūs pasieksite bet kokio tikslo. Jūs galite kiek norite vargti, stengtis, bet 11 metais jūs išvyksite iš šalies kuri, mano manimu, teisinės valstybės požiūrį, kovos su korupcijos požiūrį nebus pažengusi visai į priekį. Ne dėl jūsų kalties, tai ne jūsų kaltė bus, bet tai tiesiog e, yra susiję su ta baise institucinė apgailėtina situacija šioje šalyje. Nėra šioje šalyje atsakingo asmens e, ir politikai toje šalyje visiškai nesugeba susitarti dėl kažkokio vieningo metodo. Taigi, Taip, galima kažkokios pažangos mėginti siekti, bet žvelgiant į situaciją, jiems, man atrodo, vienodai. Mūsų tikslas nėra padėti, jų tikslas nėra pagerinti situaciją jaunimui, pagerinti žmonių gyvenimą, pritraukti investuotojus, sukurti institucinius teisinius pagrindus tvirtus. Ne, tai nėra jų tikslas. Jūs tikrai, aš suprantu, dirbate daug, bet dėje jūsų darbas mm, yra bevaisis nieko nepasieksite, nei didelios, nei mažos pažangos nepasieksite. Tikrai aš dėl to labai bejoju, nes nėra institucijos, kuri galėtų kažką jums padėti. Vieni sako čia juoda, kiti sako čia katytė juoda, kiti sako katytė balta ir, ir žodžiu, jokio sutarimo nėra. Aišku, mes labai gerbiamą šią šalį, jūs dirbate negalėdamas jėgų, bet vietos politikai visiškai ne, neatsižvelgia jūsų darbą, jiems visiškai nerūpi pažanga savo šalyje. Aš apgailę stauju, kad taip pesimiškai kalbėjau. Pone, kopa. Deja, dauguma iš mūsų pritarė tam, ką pasakė ponė Pak. Čia plačiau nekalbėsiu. E, deja, sakau, kalbėdama apie šalį. Bet aš turiu kitokio pabudžio klausimą. Kaip vertinate Bosnijos ir Hercegovinos bendradarbiavimą su kitomis e, kaiminėmis šalimis? Ar matėte pokyčių per pastaruosius keletą mėnesių? Ar viskas taip tęsiasi kaip per kelis paskutinius metus? Pone Korneliusan, atsiprašau, pirmininkė atbėgau iš kito komiteto posėdžio. Užimta diena. Na ir aš e, didžiai dalim pritariu poniai Pak. E, jūsų pasisakymas buvo gana pozityvus, bet atrodo, kad kalbate apie gerai funkcionuojančią policiją nenusisekusioje valstybėje. Bijau, kad net ir tie, kurie apie Bosniją ir Hercegoviną geriau galvojo, dabar ko gero yra nusivylę šiek tiek. Mes e, matome, kad uh, Kai kurios institucijos veikiančios ten neturi realių galių ir nėra konkrečių veiksmų ir iš ES misijų pusės. Dabar ponas Alaki paklaus. Mano klausimas susijęs e, su tuo, ką aš noriu sužinoti, kalb, kalbant apie Kosovą. Čia matome nemažai panašumų, nors e, ko, e, Bosnijos e, paveldas yra sunkesnis netgi už tą, kokį patyrė Kosovas. Aš, e, kalbėdamas apie jūsų misiją, galvoju, kad ji turi iš tikrųjų ypatingų galių. E, gale kištis į politinį procesą, pasinaudoti e, kai, kuriais, kai kuriomis priemonėmis praktiškai reiškia, kad veikiame prieš įstatymų viršenybę. Bet e, problema vis tik, kad vis tik ten nėra teisinės valstybės ir nėra tikros kovos prieš korupciją ir nusikalstamą nus, e, ir organizuotą nusikalstamumą. Aš ir norėčiau paklausti, ką, kokių instrumentų jūs turite kovojant su šiomis blogybėmis? Susidurime su paradoksinė situacija. Viskas, kas įvyko Europoje kovojant su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, pinigų plovimu, regis yra kažkas, ko Bosnijoje ir Hercegovinoje niekas nenori matyti. Egzistuoja tam tikri tokios kovos standartai daugelįje valstybių narių. Egzistuoja gana galingos priemonės tokiai kovai. O dabar mes matome, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje tie standartai netaikomi. Todėl aš ir noriu, kokie yra įstatymai dėl liudininkų apsaugos, dėl nusikaltėlių turto konfiskavimo, dėl finansinių tyrimų, tokių tyrimų uh, grupių. Uh, uh, Negalite, pavyzdžiui, kovoti su organizuotu nusikalstamumu, jeigu neturime e, įstatymo kovai su samokslu. Palermo konvencijoje labai aiškiai nustatytas šis standartas. Ar e, prokurorai turi galių konfiskuoti korumpuotų pareigūnų pinigus? E, E, kova reikalauja panaudoti būtent šituos galingus ginklus. Jeigu nepateiksite mums informacijos apie e, tuos e, esminius instrumentus, tai tada mūsų pokalbis liks tik tai tokiu pasišnekėjimu, kaip kad matome dažnai žiniasklaidoje. Taigi nežinome, ar tai, ką aš sakau, yra tiesa, ne, ne, ne, nematome, nežinome masto, nežinome, kiek reikia investuoti išteklių, ar pakankamai, ar ne. Jeigu nepakanka, tada turėtume iš esmės keisti tą sistemą. Nenoriu čia jūsų ypatingai kritikuoti, bet galbūt galėtumėte kiek konkrečiau mums pateikti situaciją, kad mes galėtume įvertinti padėtį. Ačiū. Mums liko 10 minučių atsakymams ir kaip e, patikslino patys parlamentarai, kai kurie pasisakymai jau buvo daugiau nei pastabos, negu klausimai, taigi jos atsakyti konkrečiai nereikia, bet į, į klausimus, kurias buvo užduoti, prašom atsakyti panas Karnau. Aš norėčiau tokį, tokią bendrą pastabą pasakyti. Iš tikrųjų, e, diskusija labai turininga, Bet aš norėčiau iš, iš teigiamos pusės pažvelgti, kai kalbame apie tikrąją situaciją iš konstitucinės politinės e, reikalo pusės m, mm, ypatingos pažangos nematome, bet mesgi kalbame apie techninę misiją, kurios mm, įgaliojimai yra daugiau vykdomieji. Jūs teisūs, kai kalbate apie kontekstą kuriame e, ta misija vykdoma ir ta konteksta, tas kontekstas galėtų būti palankesnis. Bet iš tikrųjų mes čia esame priversti apsiriboti tik tai e, ta padėtim ar situacija, kurioje vyksta ta misija. Dėkuoju ponia Pak, galbūt e, pirmą pastabą aš vokiškai galėčiau pasakyti. Na taigi aš negaliu prieštarauti tam, ką jūs pasakėte, bet tai neprieštarauja ir tam, ką aš pats sakiau savo žanginė kalboje. Mm, bet tarp to vertinimo ir to, ką aš pasakiau anksčiau, ypatingo prieštaravimo nėra. E, taip, iš tikrųjų, kalbame apie techninę misiją, kuri veikia labai politizuotoje aplinkoje. Tai yra labai aišku. Ir iš to kyla atsakymai į, į tuos klausimus. E, pirmininkas suteikė man 10 minučių. E, ir žinoma, savo įžanginėme pasisakymė galėjau paminėti tik tai Unasaną. E, kantona negalėjo pateikti viso išsamaus mūsų veiklos sąrašo. Turbūt sutiksite, kad e, tokioje padėtyje e, pirmiausia reikėtų žiūrėti į dalykus, kurie yra endeminiai ir kurie e, būtų būdingi ne vienam, bet keliems kantonams. Kiekvieną dieną iš partnerių ir draugų aš kaupiu informaciją. Ir iš jos labai aiškiai matau, kaip veikia e, nusikalstamos grupuotės, e, jūs stengiatės e, aptikti apraiškas tokių e, nusikaltimų, bet aišku, korupcija, nus, e, organizuotas nusikalstamumas, narkotikų prekyba yra būtent tokie nusikaltimai, kurie stengiasi pasislėpti. Čia grįžtu prie klausimo apie mums prieinamus instrumentus ar ginklus. E, daug kas galvoja, kad mes e, iš tikrųjų turime tas stipres priemonės, bet mūsų misijos atveju tai nėra vykdomosios priemonės. Reikalas tas, kad galbūt pačioje pradžioje misijos Vakarų Balkanuose ir buvo vykdomosios, bet intencija buvo kuo greičiau perduoti tas galės vietos institucijoms. Tad dabar mes kalbame apie techninę misiją ir Aš iš tikrųjų galiu nuvykti į Sarajevą, Banjeluką, Mostarą ar Tuzlą ir ten galiu tikėtis, kad vietos administracija man atvers duris. E, ir Bosnija ir Hercegovina negali būti charakterizuojamas tik tai kaip balta ar juoda. Yra daug pilkos spalvos atspalvių ir dar kartą pakartosiu, aplinka, politinė aplinka yra sudėtinga. Nors nuo karo praėjo jau dešimtmetis. Ir todėl mes tengiamės palaikyti komunikaciją, bendradarbiavimą, dialogą ir stengiamės e, savo veikloje nepriešinti, nesusipriešinti nes e, valstybėje jau veikia e, stebėtinai platus ratas institucijų ir agentūrų, jos susiklostė istoriškai, kai kurios didesnės, kai kurios smulkesnės, bet jos pasiekė tam tikrą išsivystimo lygį, kai draugė paėmus reikėtų jų veiklą vertinti teigiamai. Ir iš tikrųjų turėtume siekti jų tvarumo, kad ateityje be išorės paramos jos galėtų veiksmingai kovoti su nusikalstamumu. Ir čia aš kalbu apie tų agentūrų vadovų bendradarbiavimo stiprinimą, apie jų gebėjimo klausytis ir kalbėtis stiprinimą ir draugė su tarptautiniais partneriais mes galime dabar padaryti teigiamas išvadas apie tai, kaip toli galima pažengti, net ir jeigu šalyje veikia 17 agentūrų. Aš e, kalbu e, turėdamas e, ilgų metų praktiką kaip policijos pareigūnas, Ir dėl daugelio priežasčių, kurių kelias aš paminėjau, gali atnešti ir teigiamų, ir neigiamų rezultatų, nes kuo labiau sustiprinate tų institucijų darbą, tai tuo, labiau, e, tuo, tuo daugiau atsiranda tokių, kurie bus tokiom pasiekmėm nepatenkinti. Ir tas bendras darbas reikalauja tolesnės paramos. Ir ne vien todėl, kad mes ar tartautinė bendra, bendruomenė galvoja, kad tai yra svarbu, bet todėl, kad mano kolegos vietose sako, kad tai yra svarbu. Jie sako, kad ta parama padeda jiems dirbti toje sunkioje sudėtingoje politinėje aplinkoje, kuri dabar vyrauja Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir tai padeda kiekvienai iš jų e, susidoroti su atskirais iššūkiais ir žengti į priekį. Mes tengiamės surasti sprendimus, kurie nebūtų Vokietijos, Junktinės karalystės, Italijos ar Prancūzijos sprendimai, bet kurie būtų Bosnių ir Hercegovinos kolegų sprendimai pritaikyti jų vietos situacijai aš kiekvieną dieną matau būtent e, tokio požiūrio veiksmingumą, kalbėdamas ne tik su teisėtvarkos ar teismų, bet ir su ministerijų atstovais e, ar atskirų regionų vadovais. Buvo minėta kad neseniai e, suimti kai kurie asmenys, tariamai susiję su karo nusikaltimais praeitįje. Ir čia turime suprasti, kad e, mes negalime pakirsti pasitikėjimo mumis, e, nutiesdami sąsajas tarp techninio lygmens ir politinio lygmens. Todėl aš savo e, pastabose ir minėjau, kad kaip ir kitose e, e, kaip ir kitais atvejais, jeigu pasinaudojate techninės priemonės, techninius instrumentus, būtina, kad greta to ranka rankon eitų ir politinė priedanga. Mes dirbame labai glaudžiai su savo partneriais, ne vien tik tai su Europos komisija. Aš jau pasakojau, kaip mes stengiamės dirbti drauge, palaikyti labai artimus kontaktus su kitais partneriais, dvišaliais partneriais, didesniais ar mažesniais, e, tokiais kaip Junktinės valstijos. Mes matome, kad teisėja tvarka ėmėsi veikti nepaisant nepalankių aplinkybių. Mes matome, kad yra tokių nepalankių aplinkybių. Taigi aš e, bandau jums atsakyti ir pasakysiu, kad taip mes įvertinome gebėjimus ir e, išteklius, kurių mums reikia atliekant tyrimus, e, vykdant slaptas operacijas, atgaunant paslėptą turtą ir e, valstybės tyrimo ir apsaugos e, agentūros direktorius e, su manim sutinka ir aš, kad jai dar reikia pasitemti, daug ką nuveikti. Tačiau reikia suvokti, kad e, tam tikros institucijos turi evoliucionuoti, natūraliai evoliucionuoti. Bet žinoma, mes stengiamės visas tas problemas, ne tik tai per policijos misiją, bet ir per kitus ES projektus, tokias kaip IPA projektas ir taip toliau. Ir ten iš tikrųjų sprendžiami tokie klausimai kaip liudytojo apsauga ir kiti. Prieš dvi ar tris savaitės prasidėjo dvinių projektas šitoje srityje Dabar dėl Unasana kantono tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių. Galima būtų pateikti jums pilną sąrašą, bet iš jo jūs kokios naujos informacijos negausite. Pasakysiu tik, kad žiūrime ne vien tik tai UNASANą, žiūrime į sudėtingą situaciją, stengiamės spręsti sisteminius, institucinius klausimus. Taigi, e, būtent institucinės prevencijos metodas padėtų mums čia labiausiai. Dėl e, santykių su kaiminėmis šalimis Čia pasakyčiau, kad situacija ypatingai e, nesikeitė. E, galbūt e, kai kur reikėtų glaudžiau bendradarbiauti. Ir Jeigu neklystu, man regės pavyko atsakyti į visus klausimus, jeigu ne, tai pirmininkas mane pataisys. Ačiū, ponė komisarė. Labai ačiū, kad ir apie UPM, ir apie e, visą kitą papasakote. Bosnija ir toliau lieka labai didžiulė problema, šalia viso to, ką pasakojo kiti. Ačiū ponui Demarniakui. Jis dabar su mūsų pranešėjų kalbasi, tad negalės atsisveikinti su mumis. Civiliniai ir kariniai reikalai Balkanuose ir toliau lieka labai svarbus. Libija dabar. S'il vous plaît. Merci de reprendre euh, place. Euh, un mot parce que nous avions euh, inscrit alors. Būčiau dėkingas, jeigu susistumėte į vietas, nes dabar Roberto Gualtieri e, pranešimas bendros saugumo ir gynybos politikos plėtojimas įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Pakeitimus buvo galima pateikti iki rytojaus. Laikotarpis pratestas. Strasbūrė išsameu galėsime apie tai pašnekėti, kadangi šiandieną, lyginant su tuo, kas buvo, e, nieko naujo. Ir Roberto nieko naujo negalėjo pasakyti apie tuos pakeitimus. Taigi labai ačiū. Išsamei pašnekėsime Strasbūrė ketvirtą balandžio, kai turėsime susitikimą sesiją. Kosovo buvo aktu, tarp aktualijų, Libija taip pat, nes ten įvykiai vyksta nepaprastai greitai. Deja, jie vyksta ne tą linkme, kada galėtumėm tikėtis teigiamo trumpalaikio E, rezultato per trumpalaikį laikotarpį. Praeitą savaitę parlamentas Strasbūrė pasisakė dėl rezoliucijos e, Libijos klausimų, ten buvo keletas rekomendacijų, keletas pasiūlymų, politinė prasme, kad būtų per, pripažįstama pereinamoji taryba, pereinamoji laikotarpiu, taip pat e, neskraidimo zona ir galimybė aukštai įgaliotiniai galimybė turimti jungtinių tautų rezoliuciją dėl embargo Limbijai. 11 dieną vyko susitikimas, kuriame buvo pasakyta, kad siekiant apsaugoti Libijos e, žmonės mes duosime visas įmanomas galimybės ir pasižiūrėsime, kokios yra teisinės galimybės, e, o ES turi paremti humanitarinės pagalbos teikėjų veiklą. Taigi tekstas labai neaiškus, labai abstraktus, labai daug galimų variantų lieka atvirų. E, šiandien Hadafiui palankios jėgos e, vėl iškilo, sukilėliai sunkioje padėtyje, diskusija dėl neskraidimo zonos tęsiasi, kol kas jokių išvadų nepadaryta, bet labai svarbu temą, šią temą įtraukti tarp aktualijų. Ačiū ponui Popovskijui, kad atvyko, taip pat norėčiau patikslinti, kad čia neturėtumėm duoti ataskaitos, kas vyko taryboje penktadienį. Ponas Popovski pasakė, kokios yra prerogatyvos, o mes patys norime sutel, susitelkti ties E, ties e, saugumu, ties politiniu saugumu. Galėsime, aišku, kalbėti apie daugą, bet jeigu politinė prasme negausite atsakymų, tai nenustepkite. Rytoj Van Rompojus pirmininkų sueigoje aptars, kas buvo sakoma taryboje ir ten gali dalyvauti visi parlamento nariai. Taigi, sakau, dėl saugumo, dėl gynybos Libijoje pasisakome šiandieną, ponas Popovskis. Ačiū pirmininkė, kad pakvietėte mane dalyvauti. Sveiki visi. Prieš pereinant prie aktualių saugumo aspektų, Kalbant apie padėtį Libijoje, noriu dar kartą akcentuoti mūsų bendrą požiūrį, bendrą ES požiūrį, nes e, saugumo aspektai yra didesnio paketo atskiri dalykai, tai matome ir iš komunikato priimto pereitą savaitę ir Europos vadovų tarybos priimtų Ten mes kalbame ir apie kitus aspektus, darbo e, jėgos judėjimas ir kiti aspektai santykių su mūsų kaimynais. Na, o dabar mus labiausiai neramina pastarėjai įvykiai, besivystanti situacija Libijoje. Tad ir leiskite man keletą pradinių pastabų padaryti. Visų pirma, mūsų pagrindinis prioritetas buvo ES piliečių ir kitų evakuaciją iš Libijos. Mūsų reakcija į humanitarinę padėtį Libijoje ir prie jos sienų e, evakuota keletas e, šimtų dabar e, valstybės narės čia gerai bendradarbiauja, siekiant e, keistis informaciją ir kuo veiksmingiau panaudoti išteklius. Kaip išorės veiksmų tarnyba mes tengiamės padėti ECO generaliniam direktoratui, kiek tai susiję su karinių, karinio personalo perkelimu. Mes e, nusintėme į e, civilinės saugos e, grupę Tunise savo ryšių pareigūną, e, panašų pareigūną nusintėme į Maltą. Taigi tai kol kas sėkmingai įgyvendinama. Europos komisijos generaliniai direktoratai kol kas mums praneša, kad turi pakankamai išteklių pasirūpinti tais, kurie atvyksta į Tunisą. E, lieka dar aišku e, būtinybė toliau stiprinti bendradarbiavimą. Visi tie veiksmai galbūt nėra taip aiškiai matomi ir reikia mums daugiau aiškinti žiniasklaidai apie tai, ką mes esame nuveikę nuo krizės pradžios. Taigi evakuacija, humanitarinės krizės sušvelnimas e, kol kas buvo pagrindiniai veiksmai. Dabar turime tinkamai e, planuoti mūsų saugumo ir gynybos e, alternatyvas, kalbant apie Šiaurės Afriką. Jūs žinote, kad dar iki pereitos savaitės vadovų tarybos jau padarytas tam tikras e, iš ankstinis darbas, numatomas visas priemonių paketas. Europos vadovų taryba pareiškė, kad kai kalbama apie galimus veiksmus apsaugant e, civilius e, reikės e, laikytis tam tikrų principų, kurie iš esmės sutampa su tais principais, kuriuos nusibrėžė ir NATO apibrėždama savo planavimo veiklą. Mes pradėjome planuoti ES veiksmus e, trumpalaikėje perspektyvoje, taip pat e, e mastome taip pat ir apie ilgesnės perspektyvos veiksmus saugumo sektorijoje, tame tarpe ir demokratinių institucijų sukūrimą numatome. Ir ne tik Libijoje, bet Tunise ir kitose šalyse. E, toliau kalbame apie e, humanitarnės paramos veiksmus, ar tai būtų jūrų ar oro tiltas, e, medicinos paslaugų teikimas ar kitos priemonės, taip pat numatome tam tikras priemonės, kurios padėtų paremti saugumo tarybos įvestą ginklų embargo iš teisės požiūrio taško žiūrint, vis tik kai kurios kitas priemonės reikalautų dar vienos e, saugumo tarybos rezoliucijos. E, visi tie mūsų parengėmieji veiksmai neužbėga už akių galimiems Europos vadovų tarybos sprendimams Mes e, dirbame skaidriai, visas valstybės narės puikiai suvokia, kad mūsų santykiai su NATO yra jautrus ir todėl e, veikiame atvirai, skaidriai, bet stengiamės išvengti e, dubliavimuose ir stengiamės pažiūrėti, kaip geriau panaudoti mūsų patirtį ir potencialą. Taigi, diskusijos dėl neskraidimų zonus e, vyksta įvairiose institucijose, NATO, ES, jungtinėse tautose. Netrodo, kad ta mintis e, realizuotųsi artimiausioje e, ateityje. Žinoma, Arabų lyga paragino tokią zoną įvesti, bet tai jokiais būdais Mm, niekaip neįtakoja jungtinių tautų e, saugumo tarybos sprendimų, tenai e, yra kelios narės, kurios pasisako prieš. Tai e, vyko ir kitų diskusijų, kuriuose dalyvavo aukštoji galiotinė. Ir e, čia mes neturime prarasti iš e, akių e, vidurinės trukmės ir ilgalaikės perspektyvas, kur ES iš tikrųjų gali įnešti pridėtinės vertės. Alternatyvos Tunisui, Egiptui ir Libijai leistų mums panaudoti sukauptą patirtį pereinamojų laikotarpių. Įstatymų viršenybė, gera valdysena e, ir vaidmuo e, civilinėje stabilizacijoje. E, tai yra dalykai, kuriuos ir dabar mes darome įvairiose pasaulio vietose, Palestin, Palestinoje, Demokratinėje Kongo. Uh, Respublikoje, netgi Indone, Indonezijoje, bet žinoma, mums e, šiuo konkrečiu atveju reikia papildomų konkrečių įgaliojimų, tai gali šiek tiek užtrukti, bet mūsų e, planavimo e, veiksmai yra atliekami, mes dirbame E, žinoma, tą planavimą sunku būtų palyginti su NATO e, planavimo operacijomis. E, NATO būstinėje šiaip vadinamoje dirba gal tūkstantis planuotojų, skirtingai nuo mūsų gebėjimų. Taigi galvojama apie tam tikras misijas, kurių tikslas būtų padėti civiliniai administracijai. Čia mes turime nemažai gebėjimų, tame tarpe ir pasiremdami kai kurių valstybių narių sukaupta patirtimi, demokratiškai kontroliuojant e, karinės pajėgas, e, ar kai kalbama apie pereimą prie civilinės teismų sistemos, kai kurios valstybės čia turi 25-30 metų paramą. E, sukaupę yra gana e, daug patirties. Tai tiek norėjau pasakyti ir pabandysiu atsakyti į klausimus, jeigu tokių būtų. Daug kas iš kolegų norėjo pasisakyti. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad esu šiek tiek sutrikęs. Suprantu, kad yra padaryta tam tikros pažangos, tai neginčytina, galėtų būti galbūt plačiau tai nušviesta. Niekas to neginčia. Darbas buvo atliktas gerai, darbas buvo atliktas, viskas toliau tebe vyksta, visi gali dėl to tik pasidžiaugti. Toliau kalbame apie atsargų planavimą, apie midterm, long term e, laikotarpio priemonės. Bet Libijoje tai nėra ne viena, ne kita. Reikia skubiai veikti. Ir tas atsargus planavimas, džiaugiuosi, kad tas atsargus planavimas buvo pradėtas, nes buvau net, nebuvau įsitikinęs. Man labai įdomu, kokius gis skubius imperatyvus galima atremti tokiu dalyku. reikėtų kreiptis į piliečius ir paklausti, ką daro Europa, e, ką turi daryti Europa. Jau labiau, kad e, jungtinės valstijos ir kai, kai kas kitas parodė labai nemažai skepticizmo saugumo ir gynybos lytyje. Taigi, ką reiškia tas e, atsargus planavimas? Jeigu mes jo imsimės, tai labai abejoju, ar mus kas nors supras. NATO turi daug daugiau priemonių, tačiau mes priemonių irgi turime kažkiek. Kova su piratavimu, e, kai mm, vyksta daug tūkstančių kilometrų nuo mūsų pakrančių, tai jinai vyksta. O dabar nesuprantu, kodėl čia pat, su čia pat vykstančiais dalykais mes negalime tvarkytis būtų labai gerai, ar tie visi, jeigu išsiaiškintumėm, ar visi mūsų turimi instrumentai, ar ponios Ashton turimi instrumentai buvo įtraukti į tą planavimo iniciatyvą ir ar buvo išsinagrinėtos visos galimybės. Kaip sakė taryba, mes turime išsinagrinėti visą įvairias versijas, bet ar taip iš tikrųjų daroma, aš labai abejoju. Ir tas atsargus planavimas man labai keistas e, keistas dalykas, nes juk tai yra skubus atvejis. Norėčiau, kad aukštai įgaliotiniai perduotumėte, kad mes esame skeptiškai nusiteikę šiuo atžvilgiu. Strasbūrė buvo diskutuojama, buvo balsuojama ir dabar vykstančios diskusijos tikrai ne patenkina to, ko mes galėtumėm iš tikrųjų tikėtis. Atsiprašau, kad taip ilgai pasisakinėjau, dabar kolega Galeris. Ačiū pirmininkė, ponė Popovski. Aš norėčiau pasakyti, kad pritariu tam skepticizmui, kurį išreiškė e, e, pirmininkas. Perskaičiau tarybos dokumentus, išklausiau pirmininko Vendrompojaus pastabas, ponios Ashton pastabas skaičiau po to, kai jinai susitiko su Arabų lygos atstovu ir mano išvada būtų tokia. Lady Ashton nenori pateikti galimų variantų, ji nori kažkokio bendro vardiklio, kuriuo būtų paremta politika. Jeigu Pasižiūrėsime, kokiu sprendimu ėmėsi taryba. Taip pamatysime, kad visi tie variantai ir toliau lieka atviri. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokie padaliniai dirba su tuo, at, su tuo atsargiau planavimu. Tai labai įdomus punktas, mane jis labai domintų. Ir dabar dėl tų visų kitų variantų Dar norėčiau klausimą iškelti. Ar yra jūsų nuomonė būtinybė veikti, kadangi žmonių situacija Libijoje yra tokia, kokia yra? Ar gausime paramą regione, jeigu įsikištumėm? Ir kokioje stadijoje yra tarybos komiteto valstybių narių diskusijos? dėl neskraidimo zonos, dėl diskusijų nes, dėl neskraidimo zonos. Man atrodo, kad mes tarpusavėje nesusitarėme, tuo tarpu, kai Arabų lyga jau užėmė aiškę poziciją. Ji nenori, kad užsienis kištusi. Būtent taip yra pasakyta paskutinėme Arabų lygos e, paragrafo, e, teksto paragrafe. dar viename paragrafe yra pas, paprašyta, kad būtų užtikrinta neskraidimo zona. Čia jau, man atrodo, regionas pritartų tam, kad nedelsiant būtų užtikrinta neskraidimo zona. Ko dar reikia? Ar čia ES lėpsis už Afrikos sąjungos man kyla toks tiesiog klausimas. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau išsiaiškinti, kokioje stadijoje dabar yra diskusijos tarp valstybių narių, kokias pozicijas užima valstybės narės dėl neskraidimo zonos. Ačiū, panas Gautieri. Dėkoju. Pirmiausia, techninė pastaba. Norėčiau kreiptis į kolegą Library Briefing. Kas pasakyta parlamento rezoliucijoje, nes pozicijoje skaitome ne visai tą patį. Parlamento pozicijoje pasakyta, kad neskraidimo zoną galima, užstatyti, nu, galima nustatyti tik tai su jungtinių tautų įgaliojimu. Manau, kad dėl tokių dalykų reikia balsuoti plenarinėme. Mūsų nagrinėjama tema yra be galo sudėtinga. Kažkuria prasme tarybos aukštosios įgaliotinės įgalioj, e, atsargumas yra visiškai pagrystas. Aš pritariu visoms trims toms sąlygoms. kurios yra išdėstytos rezoliucijoje. Regioninė parama ne tik lyga, bet ir e, Afrika, Afrikos sąjunga. Aiškus įrodymai dėl to, kas vyksta vietoje. Viso to trūksta. Trūksta duomenų ir būtų labai gerai, jeigu gautumėm įvairių faktų iš įvairių tarnybų. Nes mus neramina tai, kad Libija pateikia labai nenuoseklius skaičius ir labai neaišku iš viskas vyksta vietoje. Rabai sako, kad bombardavimas, miestų bombardavimas nenusinešė aukų. Kalbam apie dvi armijas. Neaišku, ką tos armijos daro. Ar jos eina į priekį, ar jos traukiasi, ar jos kariauja, E, kiek yra aukų. Aukų gali būti dešimtis tūkstančių. Kai tokia situacija, kai niekas neaišku, visiškai neaišku, kokių sprendimų imtis, ar tai būtų neskraidimo zona ar panašiai. Aišku, galima padaryti tą neskraidimo zoną, tačiau reikia tam tikrų sąlygų. Reikia aiškių duomenų, reikia faktų, kuriais pasirėmę galėtumėm vykdyti intervenciją. Nes neskraidimo zona tai reiškia uh, tam tikrus dalykus, reikės kai ką bombarduoti, reikės paleisti didžiulę karo mašiną toje teritorijoje ir ta mašina turės teritorijoje veikti de facto. Taigi nėra duomenų ir mus tai labai liūdina, kadangi politinio sprendimo negalima padaryti. Ir dėl to parlamentas yra priverstas daryti per ankstyvus pareiškimus. Parlamentas nenori būti tik tais kažkokia tai viešosios nuomonės rezonanso e, ruporų. Taip, aišku, reikia būti atsargiais, bet nereikia būti nieko neveikiančiais. Čia pritarčiau pirmininkui, reikia būti atsargiais, nes juk kalbame apie karą, bet tai nereiškia, kad tai tik tais humanitariniais veiksmais ir žmonių evakuavimo užsijimame. Turime dabar jungtinių tautų rezoliuciją ir su ta rezoliucija turi, galime dar imtis stambių iniciatyvų. Galime imtis embargo, teisinės priemonės taikyti. Taigi, jeigu imamės iniciatyvos, tai ta iniciatyva turi būti ir politinė. Labai sudėtinga Libija šalis. Trys gentys joje veikia ir tos gentys tarpusavėje pasirašė paktą. Tų genčių vienybė, jeigu jos susivienytų, tai gali, būti, gali kilti pavojus. Bengazi parama gali būti labai neigiamas dalykas, bet reikėtų, pavyzdžiui, imtis iniciatyvos, paskelbti paliauboms, e, padaryti kažkokį pereinamąjį laikotarpį. Mums reikia politinės iniciatyvos, jos turime imtis, nereikia Turkijai leisti tą padaryti. Juk mano nuomonė būtent jų, e, Europos Sąjunga turi pradėti diskusijas ir tos diskusijos turi būti realistiškos, kad tas embargo, jeigu mes jos, jo imsimės, kad būtų tikras ir kad tos e, priemonės, kurias pritaikysime, sakysime, kad ir lėšų išaldymas taip pat atneštų savo vaisius. Taip kad reikalinga politinė iniciatyva, kuri būtų paremta realėliomis žiniomis apie tai, kas vyksta Libijos teritorijoje. Yeah, um... Herzlichen Dank. Ähm, dank für... Ačiū. Ačiū, kad atvykote pas mus. Aš žinau, kad dabar tikrai daug įvykių vyksta ir taip pat ir Japonija labai svarbus klausimas. Tikrai neaišku net, kurio, kurio veiksmų pirmą užsijimti. Dabar kalbant apie tai įvykis, kurie nustatyti vietoje. Tikimės, kad dėl e, dėka palidovinių visokių Mm, nuotraukų galėsime geriau įsitikinti e, apie situaciją vietoje. Pavojus yra tas, kad Bengazi bus apsuptas, yra apsuptas ir jeigu situacija tokia liks dar keletą dienų, tada miestas gali būti ur, u, užimtas. Todėl. Ir, ir ten tikrai pasilies kraujas. Tai dabar kyla klausimas, ką dabar reikia daryti? Ne, neplanuojant įvykius ilgalaikėje perspektyvoje, bet dabar. Nes po kelių dienų gali būti, kad iš vis nebebus ką paremti, opozicijos nebeliks. Taigi reikia dabar žinoti, ką dabar daryti. Kalbama apie embargo prieš Kadafį, taip, tai gali būti veiksminga, naudinga priemonė, bet jei per daug dėlsime, tai reikės laukti, kol vėl antra opozicijos banga vėl iškils, ieškodama demokratijos. Taigi. jeigu taip darysime, jeigu taip elgsime, tai tikrai humanitarinę ir žmogaus teisų politiką būsime tikrai netaip supratę. Taigi reikia išsiaiškinti, kokie yra planai numatyti e, dėl tos neskraidimo zonos, kaip galima su, suplanuoti bendradarbiavimą su Turkija. Turkijos pozicija vis tiek yra svarbi dėl tos neskraidimo zonos. Bet to dar vienas klausimas yra svarbus. Jūs kalbėjote apie teisinės valstybės misiją. Gal ne Libijai čia svarbu, bet kaiminės valstybėms, Tunisijai, e, Egipte. Man kyla bejonių, nes negalima teikti, kad valstybės, teisinės valstybės misija Irake buvo labai sėkminga. Taigi, apskritai, kaip galima planuoti tokias misijas, kaip padaryti, kad šitas veiksnys, tokia misija būtų e, veiksmingas bendros grandinės na, elementas ir kad nebūtų dviejų atsakingų už tą vieną misiją. Todėl reikia centralizuoti lėšas skiriamas tokiams misijams, taigi iš anksto reikia numatyti labai koordinuotą planavimą, kad e, užbėgtum įvykiams už akių, kad tokios situacijos nebesikartotų, kad nebūtų kažkokia, kažkokia institucija atsakinga už finansavimą ir kita institucija atsakinga už operacinę, operatyvinę dalį. Toliau, turiu klausimą dėl Bahreino. Kaip Jūs vertina situaciją ten? Ačiū. Ačiū, ponė Liuzink. Ačiū. Aš norėčiau ypatingai padėkoti ponui Galtieri. Daug iš to, ką jis pasakė, e, tikrai aš tam pritariu. Šįryt klausėmės e, pokalbę apie situaciją Kosove, po to Afganistanas, dabar Irakas, taigi mes turime daug patirties, reikia pasimokyti. Aš visiškai suprantu, kad yra tas pagalbos poreikis. Kai aš matau tą kraują besiliejantį ten, kai aš matau, ką daro Kadafi diktatūra, aš visiškai suvokiu, kad tai yra būtina, pagalba yra būtina. Tačiau negalime veikti E, vadovaujantis principu, kad pirmą veikiam, po to galvojame. Ne, reikia pasimokyti iš, iš buvusių pamokų, reikia pažiūrėti, kokiamis jėgomis galime naudotis vietoje ir, ir kokias priemonės turime. Ir tada planuoti taip pat ir ilgalaikę perspektyvą. Kokia bus situacija po mūsų intervencijos? Visiškai manoma, kad mums reikės e, likti valstybėje net keletą dešimtmečių, jeigu jau mes pradėsime kažkokius veiksmus. Turiu dar konkretų klausimą. Čia daug kalbama apie neskraidimo zoną. Yra įvairiausių nuomonių dėl šio klausimo. Ir daugelis, taip ir gynybos ministras Geisas sako, kad neskraidimo zonų, be neskraidimo zonos karo ekonomika neįmanoma. Kadafio oro išpolių e, galimybės faktiškai yra sukoncentruotos didelio, didelio gyventojų tankumo zonose ir ten tikrai gali būti daug mirčių. Tikrai Kadafis atakuos tik tas zonas ir dauguma faktiškai kovų turėtų daugiau vykti labiau o, ne ore, o žemėje. Ir tokiu atveju vėl Kadafijui ta neskraidimo zona kaip ir nepakenktų. Yra paskelbta analizė, pagal kurią skelbiama, kad dauguma kovos veiksmų turėtų būti vykdoma vadovaujantis atsakomybės principo, siekiant apsaugoti gyventojus, net jeigu nėra specialaus tokio įgaliojimo iš saugumo tarybos. Ar jūs tam pritarėte? Bet to dar turiu klausimą dėl e, humanitarinės pagalbos. Žiniasklaidos priemonėse, bent jau kiek įmanoma skaityti, pagrindinė, viena iš pagrindinių Frontex misijų skelbiama kad yra Hermes 2011. Tai yra misija siekianti padėti žmonėms, paremti žmonės, kurie buvo išvaryti iš savo kilmės šalies. Ar tai yra tiesa? Ir ar tai bus taikoma taip pat ir Libijos pabėgėliams? Ar pabėgėliai privalės grįžti į Libiją? O gal, jei iš ties norime padėti žmonėms, galbūt nereikės negalima priimti visų Libijos pabėgalių ir bendrai Europos lygius sukurti tą jų paramos koncepciją. Ačiū, pirmininkas. Sako, visos politinės frakcijas pirm... pasisakė jau šioje pirmoje dalyje. Suteiksiu dar tik tai žodį vienam kolegai, tada jau uždarysime šitą raundą. Leisite man tik tris dalykus pabrėžti. Dėl tos atsargumo taktikos. Aš pritariu daugam, ką ponas Galtieri pasakė. Jis pasakė, jis kalbėjo apie politinę atsargumą, įsipareigojimo atsargumą. Taigi aš kritiškai pakalbėjau, kalbėdamas apie atsargų planavimą. Atsargiai planuojant, visiškai neplanuojama. Planuojant reikia imti domėn visus įmanomus variantus ir tik tada juos atmetinėti. Taigi čia atsargumo neturi būti. Dabar dėl neskraidimo zonos. Kalbant apie neskraidimo zoną, mums sakė, kad bus masiniai bombardavimai, bus sugrauti visiškai e, visokie skraidimo pajėgumai prieš dar pakilant lėktuvams nuo žemės, bet turiu pasakyti, kad nuo kad Bosnijos karo metu 93-95 metais buvo būtent neskraidimo zoną, pagal kurią jokių antžeminių operacijų net nebuvo vykdoma. Jos buvo atliktos vėliau, 95-96, kitos operacijos rėmose, bet tarp 93 ir 95 metų neskraidimo zonos taktika tikrai buvo sėkminga. Visi aparatai buvo sunaikinti ir jokių antžeminių veiksmų net nereikėjo. Ir tai reiškia, beje, aš pritariu tam, ką pasakė pana Liuzink, tiesa yra ir tai, ir čia mano trečias dalykas, kad neskraidimo zona be jokios abejonės neišspręs visų uh, ar kažkokios didelės dalies e, tų karinių problemų, kurios e, dabar yra kilusios toje šalyje ir kurias, kurios kyla būtent iš pėstininkų armijos, iš artilerijos. Taigi reikia tiesiog žvelgtis kompleksiškai ir nesilaikyti kažkokių vien, vienų tik tai argumentų, kurie yra istoriškai galbūt netikslus arba nelabai gerai suprasti. Taigi toliau sutikiu žodį kolegai. Atsakyti. Um, Dėkoju gal e, nedidelė pastabėlė apie to atsargaus planavimo savoką. Čia eina kalba apie tam tikro proceso pradėjimą, jį pernelyg daug neformalizuojant. Eina kalba apie tam tikrą intelektinę analizę. E, ekspertai žino, kad yra tam tikros stadijos karinėme planavime, reikia pradėti nuo tam tikros operacijos koncepcijos ir žengti toliau. Mes tiesiog vadiname tai atsargiu e, planavimu, tai yra kariškių šnekos tam tikras žargonas. Na, kalbant apie skepsį ir nusivylimą, kurį daugelis iš jūsų išreiškė, aš tai suprantu. Kol kas nėra vieningumo nei ES, nei jungtinėse tautose, kuris leistų imti veiksmingiau veikti. Aš minėjau apie aukščiausio lygio susitikimą Paryžiuje. JAV kol kas laikosi tokios atsargios pozicijos ir bent kiti du uh, saugumo tarybos nariai pasisako prieš efektyvius veiksmus. Yra kalba apie tai, kad galima būtų galvoti apie dar vieną rezoliuciją, kuri būtų plačiau užgrėbinti negu rezoliucija 1917. Bet e, kol kas to nėra ir kokiu e, reikšmingesnių veiksmų be naujo įgaliojimo negali būti. Dabar kalbant apie planavimo procesą NATO ir planavimo procesą ES, tai turime pasakyti, kad mes neturime jokios infrastruktūros. Šia prasme mums reikėtų bet kuriuo atveju numatyti ir būstinę, ir išteklius, ir personalą. Neturime integruotos karinės e, vadovybės struktūros. Uh, Čia turi sutarti valstybės narės, sutarti tarpusavyje, kad jos skirs e, tuos išteklius, kur tai bebūtų, ar NATO e, būstinėje, ar kažkur nacionalinėje būstinėje. Ir viskas, kaip bebūtų, išlieka valstybių narių rankose. Aukštoji įgaliotinė turi atspindėti valstybių narių valią ir norą įsitraukti į tuos veiksmus ir mes su valstybėmis narėmis svarstume įvairias alternatyvas, bet turime atsižvelgti ir į tam tikrus niuansus ir į tam tikrus lūkesčius. Tokia yra realybė, <clears throat> kurią turime pripažinti. Veikiame pagal bendro vardiklio principą ir taip ir dirbame. Keletą žodžių pasakysiu vėliau apie tas alternatyvas, apie kuriais jūs klausėte, bet pirmiausia apie e, bendrą kontekstą. Klausėte, kas atsakingas už planavimą. E, iš esmės tai yra e, krizių valdymo ir planavimo direktorato reikalas ir karinio planavimo reikalas. E, tas darbas turėtų būti toks kolektyvinis ir būtent jie turėtų jį daryti. Kalbant apie paramą tame regione, tai yra tam tikra Arabų lygos nuomonė. Skaitėte turbūt, kad e, Europos vadovų taryba mini būtinybę dirbti su Arabų šalių lyga ir Afrikos vienybės organizacija. E, tarybos pirmininkas Van Rompojus būtent tokius klausimus rytoj kels. E, mums reikia regiono paramos kad galėtume veikti ir veikti drauge su NATO. Dabar dėl klausimo apie embargo įgyvendinimą. Tai irgi yra to atsargaus planavimo dalis. Ir čia e, yra alternatyva, kuri leistų labai griežtai imti tai įgyvendinti. Šia prasme tai nesiskirtų labai nuo neskraidimo zonos, bet kiek platus tas embargo turi būti, e, yra kitas klausimas. Yra, pavyzdžiui, kalbama apie tam tikrą e, jūrų operaciją, e, tam beje reikėtų ir atskiro mandato atskirų įgaliojimų. Kai kalbame apie būtinybę arba prievalę ginti piliečius, civilius, tai jos įgyvendinimui taip pat reikia kito mandato. O tam reikėtų labai svarbios jungtinių tautų reformos, kuri kol kas, kaip žinote, nėra įgyvendinta. Jūs kalbėjote taip pat apie tam tikrą pranešimą ar ataskaitą e, ir jos pateiktas išdavas, bet nebus lengva įgyvendinti tas rekomendacijas. Panas Galtieriai taip pat klausė, nepamenu taip pat kažkas ir kitas minėjo tai. Ir čia turiu pasakyti, kad iš tikrųjų nelabai gerai ir žinome, kas vyksta skirtingose šalies vietose. Turime, žinoma, palidovų nuotraukas, bet tai nesudaro pilno vaizdo. O kalbant apie padėtį Bengaziją ar apie jį, čia mes didelę dalimi remiamės nevyriausybinio organizacijų pranešimais. Esame pasiuntę misijas ir į Tripolį, ir į Bengazį faktams surinkti ir e, tam, kad e, nustatytų kontaktus e, vietose su atitinkamomis jėgomis. Aš žinau, kad buvo diskutuojama dar Strasbūri apie galimą e, laikinosios tarybos pripažinimą jūs žinote, kad buvo apsispręsta ties kita formuluotė, kad ta taryba bus laikoma e, tinkamų pašnekovų. Na ir taryba, ir, ir mūsų institucija, tiek e, ponė Ashton ir kiti kolegos išorės veiksmų tarnyboje, kurie yra vietose, e, veikia šią kryptimį, bet informacija kol kas yra fragmentuota. Dėl sankcijų. Jeigu tas embargo įgyvendinimas būtų iš tikrųjų labai griežtas, tai jis menkai tiesiskirtų nuo karinės operacijos. Tokios išvadas priejo ir NATO planuotojai. Žinoma, kalbame apie dinamišką procesą ir savo prigimtimi tas problemos nėra viešai diskutuojamos, Šiandien po pietų su valstybėmis narėmis apie tai kalbėsime ir tikimės, kad ir NATO planuotojai pateiks tolesnių dokumentų. Finansinės sankcijos pradeda duoti e, vaisius, bent jau pagal žiniasklaidos pranešimus. Jau dabar jaučiamas Libijoje valiutos trūkumas – Jūs žinote, kad pereitą savaitę buvo priimtas sprendimas išplėsti sankcijas. Į tas sankcijas dabar patenka taip pat ir Libijos valstybiniai e, kapitalo fondai. Taigi e, e, vizų neišdavimo režimas ir finansinės sankcijos tampa vis labiau apčiuopiamomis. Dabar dėl Bahreino, taip, mes stebime situaciją atidžiai, Saudo Arabijos pajėgos ėmėsi veiksmų monarchijai paremti. Žinome, kad vyksta įvairiausių dalykų visame arabų pasaulyje ir ne tik tai Bahreine, bet ir Jemene ir kitur. Ir e, visa tai yra tarpusavyje susiję. Savo radaruose atidžiai stebime tuos veiksmus. Na, o kalbant apie Libiją, kelios ateinančios dienos bus daug lemiančios visam regionui. Dar yra šeši norintys kalbėti, labai paprašysiu tikrai e, neišsiplėsti labai ir tik tai klausimus užduoti. Panas Landsbergis. To... Dėkuoju pirmininkė, nuo 11.30 čia susirinkam kalbėti apie Libiją. Dabar atrodo, kad gaišiname laiką, svarstydami netokius svarbius dalykus skaitydamas e, Europos parlamento, Europos vadovų tarybos pastarosius dokumentus, matau ten daug tuščių šūkių ir dar priedo tie dokumentai prieštarauja vieni kitiems. Ką reiškia bet kokios priemonės civiliams apsaugoti? Antra vertus, kalbama, kad tos priemonės turėtų būti taikomos e, dė, e, prisilaikė tam tikrų sąlygų, kitaip sakant, kad nebus iš vis jokių priemonių, jeigu kažkas joms nepritars. Tad ką galime pasakyti, kai valstybės narės raginamos pasirenkti įvesti. Ne įvesti, bet pasirenkti įvesti neskraidimo zoną virš Libijos jeigu tam duos leidimą Junktinių tautų saugumo taryba. Aš manau, kad tai yra labai paprastas dalykas, kai žinome Rusijos ir Kinijos e, išlygas ir nenorą tai padaryti. Taigi Laisvai galima švaistytis drąsiais žodžiais, kai žinoma, kad niekas nebus įgyvendinama. Ir ko verti Europos parlamento žodžiai, kad mes stipriai remiame Libijos žmonių siekius. Ar mes tikrai juos remiame, ar stipriai remiame. Ar mes E, iš tikrųjų apsvarstome visas alternatyvas be išlygų dėl įgyvenimo, ar svarstome tik teorinės alternatyvas be politinės valios įgyvendinti jas. Yes. Apskritai turėtume užbaigti su tokiais šūkiais kaip e, daugiau niekados po to, kai Kadafi užims Bengazį, išvalys tą miestą nuo tūkstančių žmonių, kurie jo nemyli. Ir mes padarysim išvadą, kad tai buvo baisu ir pasakysime, niekad daugiau to neturime leisti. Kiek kartų tą turime kartoti po Srebrenicas, Čečenijos ir kitų atvejų. Taryba sako, kad laikinoji pereinamoji taryba Bengazija yra laikoma politinių pokalbio dalyvių. Tuo tarpu, kai Kadafio režimas jau nebėra dialogo dalyvis ES, tai turėtų atnešti politinės pasiekmes ir solidžias pasiekmes bet atrodo, kad kol kas ES mato dvi vyriausybės, kurią vieną iš jų laiko legitime ir pripažįstama, tuo tarpu, kai ankstesnioji jau yra nelegatyvi ir nepripažįstama politiškai. <laughs> Jina yra raginama tarybos atsistatydinti, bet mes matome, kad Kadafis juokiasi iš tarybos ir ES ir mes Tam pritarėme. Tuo pat metu e, egzistuojant toms dviem vyriausybėm, Arabų lygos taryba ragina gerbti Libijos nedalomumą ir nacionalinę vienybę Tripolyje ir Bengazijoje neapibrėžiant, ar e, pilietis Kadafis yra vienas iš tų žmonių ar ne, ar jis tiesiog e, atstovauja tiems žmonėms. Taip pat yra raginimai išlaikyti civilinę taiką. Kokią prasme turi tokie raginimai, kai Bengazis jau yra apsuptas ir kai uh, Žudynės ten yra jau tik tai dienų klausimas. Ar Arabų lygoje jie nėra realistai, ar atvirkščiai žiūri į pulkininką Kadafį kaip į didįjį taikintoją, kuris užtikrins tvarką toje Šiaurės Afrikos dalyje. Nenorėčiau, bet Turiu palyginti padėtį Bengaziją ir sukilėlių siekius sukurti demokratinę valdžią. Taigi nenorėčiau lyginti situacijos, bet vis tik turiu palyginti su 44 metų Varšuva, kur sukilusi Varšuva skelbė laisvę, apsupta vokiečių armijos ir paskui buvo subombarduota, sunaikinta, tuo tarpu, kai sovietų armija stovėjo už Vyslos, laukdama, kuo tai baigsis. Ar netokia padėtis yra ir šiandien? Mes palauksime, kol tas sukilimas baigsis ir tada mūsų uh, pareiga beliks išreikšti užuojautą. Ponas Alakė. Labai trumpai. O po to išeisiu. Mane taip pat frustruoja tai, kad nėra jokių rezultatų, geresnių rezultatų, ypatingai krizės pradžioje. Bet man atrodo, kad čia per daug kalbame apie jėgos panaudojimą. Bet norėčiau priminti, kad jėgos panaudojimas tai yra tik vienas iš variantų. ES nebūtinai turi kažką tai pasakyti savo paskutinį žodį šioje srityje. E, Jungtinės valstijos yra labiau patyrusios šioje srityje, tačiau jos yra pacifistiškai nusiteikę ir nenori kištis. Jos yra įsitikinusios, kad e, čia yra saugumo zona ir panašiai, ir so, NATO neturėtų padaryti, daryti panašių pareiškimų. Tad ir ES turi nagrinėti, kokio, kokios yra alternatyvos, ką galima padaryti, kas geriausia. Baisi humanitarinė krizė, dešimtis tūkstančių aukų. Aš tikrai nemanau, kad galima būtų e, leisti jėgos panaudojimą, kad tą leis e, saugumo taryba. Aktyvų konfiskavimas taip pat nėra toks lengvas dalykas, kaip kai kas galvoja. Įšaldyti akcijas gali būti daug efektyvesnis veiksmas negu kariniai veiksmai. Savaime suprantama, reikia, kad tai būtų suderinta su įvairiais techniniais kriterijais. Bet aktyvų išaldymas, akcijų išaldymas nevyko sklandžiai nuo pat pradžių iš jungtinių tautų pusės jau yra kažkokios patirties šitoje srityje, todėl reikėtų pasigilinti, kaip jie tą buvo kažkada padarę. Toliau mm, ginklų embargo. Iki vakar dar kai kurios šalis gy, teikė ginklus tam, kai kurioms vyriausybėms, o dabar tos vyriausybės uh, panaudoja ginklus prieš liaudį, prieš žmonės, kurie prašo demokratinio režimo. Aišku, galima nutraukti tą tiek, ginklų tiekimą, bet e, yra pasirašytos sutartys, visai neseniai pasirašytos. E, Ru Rusija, kitos šalys pasirašysios kontraktų už 50 tūkstančių milijardų. Krizė gali išsiplėsti ir į kitas šalis, į Saudo Arabiją, į Bahreiną ir kitaip, ir kitur. Reikia labai rimtai ieškoti alternatyvų reikia labai rimtai ieškoti kitų kelių, kuriais galima eiti ir dabartinius ginklavimosi kontraktus nutraukti. E, aš manau, kad tokiu būdu galima būtų užtikrinti taiką tiek vidutiniu, tiek ilgu laikotarpiu. Manau, kad tai būtų dar efektyviau negu maršalo planas, kurį galėtumėm numatyti, numatyti tame regione. 50 procentų ginkluotės sumažinimas tame regione mums duotų labai nemažų išteklių, tai kodėlgi į tokius variantus nepasigilinus? Kodėlgi mes ir toliau užsispyrę žiūrime į e, karinės kažko, karinius kažkokius variantus, neskraidimo zonos įvedimą ir panašiai. Ponas Lizik. Ačiū pirmininkė. savo pasisakymę norėčiau pabrėžti, kad esu tarptų, kurie nusivylę, kurie, kurie frustruoti ir e, jungtinių valstijų ir kai kurių, kai kurių tarptautinių organizacijų atžvilgių. Ir tas mūsų klubas vis pildosi. Aš norėčiau bendro pobūdžio klausimą užduoti. Ar žino ponia Ashton, kokia yra dabartinė situacija? Kai kurie politikos komentatoriai sako, kad jai tai bus tiesiog ugnies krikštas. Kada bus sprendžiama ne apie jos asmeninę kompetenciją, o apie ES užsienio politiką. Yra aukšto įgaliotinė ir tai, kaip elgesi valstybės narės, tikrai iš to, kaip elgesi valstybės narės, matome, kad jos elgesi labai skirtingai. Labai sunku sutaikyti jų požiūrius. Be to labai sunku bendrauti su trečiosiomis valstybėmis. O trečiosios valstybės yra nei kiek nemenkesnės veikėjos užsienio politikos rytyje. Yra ir Junktinės valstijos, bet dar nepamirškime, kad yra ir Rusija. Sovietiniu laikotarpiu ir dabar Rusijos e, požiūris ir interesai Libijoje netokie patys. Sakykime, kad ir ta pati ginklų priekyba. Jeigu dabar bus e, santykiai nustatyti dvi šaliai tarp ponios Ašton ir tarp Rusijos. Tai kokie bus tai tie santykiai? Ačiū. Ponas Kirilovas. Prašom trumpai. I... Pirmiausia, turiu štai kokį klausimą. E, girdėjau, kad yra nusiųstos misijos ir į Bengazį, ir į Tripolį. Ką jos ten veiks? E, ves kažkokius pokalbius su Kadafio režimu ar ką? Aš manau, kad e, tokias misijos ir e, žurnalistai papuolė aiškiai į tuos pačius pastus, kai nusintė savo e, atstovus į Tripolį ir tokiu būdu pasitarnauja režimui. O žinoma, kai nepriklausomi žurnalistai nuvyko, jie buvo pradėti bausti. Tad kodėl jie iš vis ten turėtų važiuoti, mes turėtume politiškai pareikšti savo požiūrį į šį klausimą. <clears throat> Aš stebiu didžiąją žiniasklaidą, kaip ji nušviečia padėti ir tai neatspindi tikrosios padėties, nes jie yra manipuliuojami uh, to režimo. Tad ką ta misija veikia Tripolyje, apie ką jie ten diskutuoja? Kitas klausimas. Aš suprantu ir kiek, sup... kad prie Libijos krantų nėra nei vieno europinio Europos laivo. JAV turi ten savo laivą. Ir kadangi Prancūzija čia priėmė truputį stipresnę poziciją, man iškyla klausimas, o kodėl ten nėra nei vieno Europos laivo. Jeigu iš tikrųjų situacija pasidarys e, kritiškesnė, jeigu Kadafis pradės bombarduoti Tripolį ir masiškai žudyti žmonės, aš nelabai įsivaizduoju, kaip E, laivai e, viduržėmio jūroje leisti tokias operacijas. Aš nekalbu apie neskraidimo zoną, bet jeigu prasidės masinės žudynės, e, tokie veiksmai nebus nei morališkai, nei politiškai pateisinami. Greta to mes turime Arabų lygos tam tikrą paramą, nors aš ir nežinau, kiek plačiai ji siekia. Ir paskutinis dalykas. Mes gal nelabai profesionaliai e, sekame įvykius, e, gerai pasinaudojame palidovais, bet klausimas, e, kokia yra padėtis čia, kas vyksta prie sienos, ar ten uh, E, praktikoje veikia embargo. Ir tai leidžia man užduoti klausimą, ar negalime mes padėti tiem žmonėms Bengazija, nes atrodo, kad e, saugumo tarybos rezoliucija dabar atsisuka būtent prieš tuos žmonės, nes jie jau kovoja keletą savaičių. Dėkuoju, pana Štraser dabar paklausė. Danke, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė. Ne. Deja, deja. Aš manau, kad reikia aiškiai kalbėti. Ir aš pritariu toms pastaboms apie baimės ir neramumus. Labai aiškiai manome negebėjimą, negebėjimą veikti visišką impotenciją ir visišką pasimetimą ES šiandien šioje situacijoje, kuri yra tikrai sudėtinga. Visose pareiškimuose jūs pasakėte vieną konkretų dalyką. Jūs pasakėte, kad bus surinktas skubus posėdis jūs tai pasakėte, kad tai yra konkretus veiksmas. Atsiprašau, su visa pagarba, bet tikrai ne to parlamentas tikėjosi iš naujosios išorės veiksmų tarybos. Tarnybos. Žvelgiu jūsų veidą, žvelgiu jūsų mimikas ir įsivaizduoju, kas vyko per pastarąsias savaitės, kokią informaciją mes, mus pasiekdavo. Buvo pasakyta, kad siekiama užkirsti kelią dabartiniam režimui, jį nutraukti, o dabar jau Europos parlamente praėjusią savaitę buvo tikrai įdomi diskusija, išklausėme pono Baroso pasisakymą, tikrai atsimenu, ką jisai sakė, jisai sakė, kad dabartinis režimas Libijoje turi liautis, Buzekas kažką panašaus pasakė, taigi labai griežtai tvirtai buvo kalbama ir bendras įspūdis buvo toks, kad Europa tikrai gali pradėti gyvendinti savo siūlymus Jeigu tik tai Arabų lyga tam pritartų, tai buvo vienintelė sąlyga. Jau nuo praėjusios savaitės yra ta sąlyga kaip ir nusistatyta. Ir buvo manoma, kad taip, Europa yra pasirengus jau veikti. O dabar jūs mums sako, kad na taip, bet dar yra NATO, po to yra jungtinės tautos, gal dar kažkas norės kažkokią nuomonę pasakyti. Taigi aš norėčiau tokį kreipimąsi padaryti. Žinau, kad jūs asmeniškai negalite nuspręsti veikti, bet e, dėl Dievo meilės susiekite visas informacijas, kurias nusteikėte. Be jokios abejonės žmonės, kurie kalba iš tribūnų ir kurie, tarkime, atstovavo, tarkime, Strasbūrė e, tą laikiną e, Libijos tą perinamą tarybą, jie, jie žinojo, kas sako taryba, taip pat ir, ir komisarai pasakė, kad Europa nesilaiko neutralios pozicijos, jie ir, ir, ir laikinojo Libijos taryba tai girdėjo. Libi, e, Europa pasakė, kad remia tuos, kurie nori ryštingai keisti režimą. Taigi manau, kad jau metas veikti. Reikia spręsti šitą klausimą, kažką daryti. O dėja, jūsų pranešime apie tai nieko nekalbama. Na, aš nesakau, kad reikia būtinai tos neskraidimo zonos ar kad būtinai reikia embargo ginklams. Čia įvairiausių pasiūlymų šiandien girdėjote. Bet vienintelis pasiūlymas iš jūsų, vienintelį, ką galima suprasti iš jūsų pranešimo, tai kad Europa nepajėgi veikti ir tiek. Pirmininkas, ačiū. Baigiant šią diskusiją ir grįžtant prie to, ką pasakė ponas Kirilovas, noriu pasakyti štai ką. Praėjusią savaitę iš ties Strasbūrė išgirdome ataskaitą iš Tripolio misijos. Turiu dar kartelį pasisakyti, kad tikrai nepasitenkinimas jaučiamas. Siuntėme misiją į Tripolį, susitik, 20, susitikti su 27 valstybių narių ambasadoriais, bent jau tų valstybių, kurios dar turi ambasadas tenais. Nežinau, ar čia būtina siūsti tokio aukšto lygio misiją, sustikti su ten ambasadoriais. Pastangos nevertos rezultatų. Nebent mes dar norime kaip e, suteikti tą satisfakciją Kadafiui, siūsdami tokias aukšto lygio misijas į jo e, valstybę dar vis valdomą, e, kaip įkaitus kažkokius tai susitikti su valstybių narių atsakingais atstovais, aš manau, galime ir Briuselė arba iš Briuselė. Yra visokių technologinių priemonių, nebūtina siūsti fiziškai asmenų į Tripolį. Tikrai aš dar sėkiai tai pareiškiu. Prašau, atsakykite. Listen. Dėkoju. Atidžiai klausiausi šios diskusijos. Norėčiau atvykti čia ir pareikšti, kad visus lūkesčius galime patei, patenkinti, bet turiu būti realistas. Taip, pasimokysime iš tos padėties, tikrai tai padarysime, bet turime matyti, kokiuose ribose veikiame. Buvo tam tikrų lūkesčių susijusių su Lisabono sutarties įsigaliojimu, naujosios sąrangos atsiradimu bet bendroji užsienio ir saugumo politika iš esmės nepakito. Daugumas klausimų reikalauja vienbalsiškumo ir e, tas priemonės, e, kurias e, galime panaudoti krizių valdyme, yra valstybių narių nuosavybė. Tadgi ypatingai daug čia papildomos amunicijos mes neįgyjome. E, šia prasme, saugumo tarybos rezoliucija yra esmingas dokumentas ir mes suvokiame, kad veikti veiksmingiau, neleidus jungtinių tautų saugumo tarybai, mes negalime. Buvo klausima apie e, bendravimą, komunikaciją su E, valstybėmis narėmis, galėčiau ir lenkiškai atsakyti, bet angliškai gal bus greičiau. E, mes kalbamės su partneriais įvairiose konfiguracijose ir e, tame tarpe su Rusija per pastarąsias dešimt dienų ir Ženevoje, ir vakar vakare Paryžiuje ponia Ešton susitiko su užsienio reikalų ministru Lavrovu mūsų kontaktai su amerikiečiais taip pat yra platus. Žinoma, visa tai yra iššūkis ir testas, egzaminas mums visiems. Bet yra tam tikrų padėčių ar pozicijų, kur net stipriausia aukščiausias įgaliotinės valia pakeisti nedaug gali, nes tai yra ES sutarčių prerogatyva. Na, kalbant apie misiją į Tripolį, tai ji nebuvo aukšto lygio misija ir nebuvo jos tikslas kalbėtis su Kadafiu. E, tai buvo išorės veiksmų tarnybos e, misija pareigūnų lygmenių, kad galima būtų pasikalbėti Tripolyje su mūsų ambasadoriais kad galima būtų suderinti veiksmus su kolegomis iš Europos komisijos, kurie dirba humanitarinėse misijose. Na, o kalbant apie misiją į Bengazį, tai tikslas buvo susitikti su žmonėmis vietoje, tame tarpe ir laikinosios tarybos atstovais. Mes naudojame ES palidovų centrą padėčiai stebėti, gauname E, informaciją pranešimus e, iš ES valstybių narių atstovybių, e, iš visos Šiaurės Afrikos, bet taip pat ir plačiau, ne vien tik tai iš Libijos, Egipto ar Tuniso. Buvo klausimas apie mūsų jūrų laivyno pajėgumus ar jūrų operaciją mes, Europinės e, jūrų operacijos viduržėmio regione nevykdome, bet yra ten žinoma mūsų laivai nuo, e, F, e, nuo Endeavour operacijos užsilikę, tai NATO pajėgumai esantis toje zonoje ir kiek žinau, NATO gynybos ministrų posėdyje vyriausiasis NATO pajėgų vadas pranešė apie tam tikrus ketinimus perdislokuoti kai kurias pajėgas, bet aš negaliu to sprendimo komentuoti, aš nesu NATO organizacijos dalimi, negaliu komentuoti tokių sprendimų, taigi yra NATO pajėgų, ne vien tik tai amerikiečių pajėgos e, regione. Na, o dabar kalbant e, apie politinę valią, apie tai, kad reikia formuoti kažkokį bendrą požiūrį, tai turiu pasakyti, kad e, aukščiausia įgaliotinė sugrįžo iš e, aštuntuko užsienio reikalų ministrų posėdžio visai neseniai, kur ir buvo apie tai kalbama. Pirmininkas. Ačiū. Ačiū. Manau, kad e, mums buvo svarbu jums perduoti mūsų nepasitenkinimą, dėjonės, kartais net ir tokią nerimą. Gal ne dėl to, kad čia labai greitai reikia vieną ar kokį kitą variantą pasirinkti ir jį pradėti įgyvendinti, bet dėl to, kad Tuomet, kai taryba pripažįsta, kad visas variantus reikia apsvarstyti, vis tik tai mums dar susidaro įspūdis, kad apskritai niekur nesistengiama eiti ir nieko nesistengiama daryti. Taigi mes norime pasakyti, kad darbo dar reikia daug padaryti, net jeigu jis labai komplikuotas, bet iniciatyvų yra daug, jos yra keliamos tai a, vyriausiai įgaliotiniai, norime, kad jos būtų sprendžiamos. Taigi štai tokią žinią neškitės namo. Na, o dėl viso kito diskusijos turi tęstis. Rytoj mes Sustinkame su prezidentu Van Rompuy, kuris kreipsis į pirmininkų konferencijų eigą. Visi nariai gali dalyvauti 13.30. Kitą savaitę bus ponė Ashton e, AFET komitete po e, užsienio reikalų tarybos, kuri, bus, e, kuri vyks pirmadienį, taigi, o kitą dieną ponė Ashton AFET komitete. Taigi, ačiū svečiai, aišku, mes palaikysime kontaktą dėl šios svarbaus klausimo. Ačiū.